Tęsime mūsų posėdį. Ir norėčiau pradėti nuo pirmojo popietės darbo tvarkės punkto balsavimo dėl to, kaip valstybės narės kontroliuoja, kaip komisija vykdo įgyvendinimo užtikrinimo galės, jei suteiktas. Norėčiau paprašyti mūsų pirmininko Albertinį padaryti pareiškimą tuo klausimu, bei atkreipti visų kolegų dėmesį į tai, kad e, diskusijos tuo klausimu nenumatytos, kad iš karto balsuosime. Ponas Albertinį padarys pareiškimą ir jeigu kas nors norės pasisakyti, kolegos, prašyčiau kalbėti labai trumpai, nes turime balsuoti. Mūsų laukia įtempta darbo tvarkė šiandien po to vyks kitų klausimų svarstymas ir dabar suteikiu žodį ponui Albertini. Pirmininkė, prašau. Grazie, prezidente, davvero solo due. Ačiū, pirmininkė. Turiu tik tai porą pastebėjimų. Kad pristatyčiau šį klausimą. Kaip žinote, ES veikimo sutarties 291 straipsnį, kuris buvo įtrauktas Lisabonos sutartyje. Taigi tas straipsnis numato, kad valstybės narės galės stebėti, kontroliuoti, kaip komisija e, užtikrina įgyvendinimo priemonių dėgymą. Tai atitinka parlamento prerogatyvas, o mūsų komitetas yra e, E, vienas iš dalyvių įstatymų leidybos procese. Taigi atitinkamus teisės aktus reikia suderinti. Ir jeigu, par, jeigu parlamentas nori tinkamai e, naudotis jam suteiktomis prerogatyvomis ir kai prireikus kreiptis į teisingumo teismą dėl įgyvendinimo priemonių, ir patvirtinimo, paties tvirtinimo, priemonės tvirtinimo proceso, labai svarbu, kad komisija oficialiai informuotų parlamentą apie visus tokius pasiūlymus. Kalbu apie įgyvendinimo priemonės, kurios e, priskirtinos 291 straipsniui. Taigi tai būtų priedas prie to, kas jau yra numatyta darbo tvarkos taisyklėse pagal komitologijos darbo tvarką. Šioje nuomonėje ypač akcentuojami deleguotieji aktai ir įgyvendinimą užtikrantinantis aktai, teisės aktai. Ir mes Šiandien turėtume balsuoti dėl nuomonės tuo klausimu, nes Teisės reikalų komitetas yra pagrindinis komitetas šioje, šiuo klausimu ir jis balsuos rytoj. Todėl jiems svarbu, kad mes savo nuomonę patvirtintume šiandien. Ir man atrodo, jog toje nuomonėje pasiekta pusiausvyrą tarp parlamento poreikio užtikrinti savo kaip e, e, įstatymų leidybos proceso dalyvo prerogatyvas bei galės numatytas pagal 291 straipsnį valstybėms narėms stebėti, kaip komisija gyvendina e, jai sutiktas gyvendinimo užtikrinimo galės. Ačiū, prašau, taip, žodis jums. Äh, äh, Ačiū, mano frakcija balsuos už šį pranešimą. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad tikrai būčiau labai pageidavusi, kad daugelis dalykų, kurie susijęs su demokratizavimu, būtų nuosekliau suformuluoti. Žaliųjų frakcijos pateikti pakeitimai nepatiko pranešėjui. Jie buvo atmesti. Na, o konservatorių ir liberalų pakeitimai buvo priimti. Kai GUE pateikė panašius pakeitimus, pranešėjas juos atmeta. Jeigu komitetas balsuotų už tuos pakeitimus, jiems pritartų, tai pranešimas būtų žymiai geresnis. Ačiū. Translation. Buvo kliūčių vertime į italų kalbą, atrodo, sako pirmininkas. Viskas gerai dabar? Gerai.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 18 pakeitimas kas už. Ačiū kas prieš. Susilaikė atmestas. 19 pakeitimas už. Prieš. Atmestas. 20 už. Kas prieš? Atmestas. 21. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pritarta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Pritarta. Septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. 22 pakeitimas kas už? Ačkas prieš? Reikia patikrinti. 22. Pradedame balsuoti. Please insert your cards. Prašau visų įdėti balsavimo korteles į balsavimo aparatus. Ar visi tai padarė? Balsavimas baigtas tuomet. It's adopted. Patvirtintas. 23 pakeitimas kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Balsavimas prasidėjo dėl 23 pakeitimo. 23. Thank you, Ačiū, balsavimas baigtas. Atmestas. 24. Kas už? Kas prieš? Reikia vėlgi pasitikrinti. Balsavimas prasidėjo. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Pritarta. Aštuntas, kas už? Ačiū, kas prieš? Patvirtinta. 25. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 26. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 27. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 10. Kas už? Kas prieš? Atmestas. jeigu vėl kartosis tas pats scenarijus, tuomet 11, galime pasakyti kartu dėl 11, 12 ir 14, ar neprieštaraujate, kad dėl visų šių balsuojama kartu. Kas už visus tuos tris pakeitimus? Kas prieš? Visi trys pakeitimai atmesti. 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Penkioliktas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Konstatuojamoji dalis. Pirmas pakeitimas už. Ačiū prieš. Patvirtintas. Šešioliktas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. Trečias už. Prieš. Priimtas. Ketvirtas. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. Devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Dabar balsuojame dėl visos, dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Balsuojame elektroniškai. Prašau. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarėme, patvirtintame, sveikiname pranešėją. Right. Now. Yes, Mr. Vigenin. Taip, ponė Vigeninai, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išdėstyti pasiūlymą socialdemokratų e, vardu užsienio reikalų komitete. Rytoj turėtume balsuoti. Taigi, rytoj turėtume balsuoti dėl rezoliucijos dėl Albanijos europinės integracijos. Ir kaip žinote, pastarąsias kelias savaitės EPP ir e, socialdemokratų abiejų didžiųjų frakcijų vadovai bandė dalyvauti pastangos išspręsti politinę krizę Albanijoje. Deja, kompromisas tarp vyriausybė, kompromiso vyriausybė ir opozicija dar nepasiekė. Atrodo, kad ponas Daulis vyksta į Albaniją šią savaitę, kur turėtų susitikti su premjeru, e, Albanijos e, svarbiausių partijų atstovais. Jeigu rytos balsavimą atidėtume, tai tikrai padėtų ponui Dauliui ir bendrai parlamentui suvaidinti e, vaidmenį ieškant bendro sprendimo šioje sudėtingoje situacijoje, kurioje sudūrė Alba, atsidūrė Albanija. Nemanau, kad būtų tinkama viską tęsti kaip įprasta, apsimetant, kad niekas nevyksta ir balsuoti dėl tos rezoliucijos. Prašau balsavimą atidėti iki Liepos mėnesio ir tikiuosi, kad tuo tarpu pavyks e, surasti kompromisą. Ačiū. Toliau, ponia Doris Pak. Ačiū. Dėl socialistų frakcijos prašymo mes jau diskutavome. Mes manome, kad pranešimas apie Albaniją neturėtų būti atidėtas. Dėl jo reikėtų balsuoti Liepos mėnesį. Albanijoje yra parlamentas, vyriausybė, socialistai buvo nutvyk, nuvykę į Albaniją. Man atrodo, parlamentas dabar dirba tvarkingai. Problemos atsiranda net dėl parlamento darbo, jos yra visiškai kitokios ir visi, kas įsigilinė į situaciją, tai žino. Ko mes tikimės iš vyriausybės? Ogi to, kad su opozicija ji bendradarbiaus, kad bus įgyvendinta tai, apie ką kalbėjo Dol ir Šulc. Mes tikimės, kad bus Albanijoje priimtas naujas rinkimų įstatymas įstatymas. Dabartinis įstatymas Albanijoje buvo priimtas prieš dviejus metus. Opozicijai to įstatymo nebepakanka. Dėl to vyriausybės partija ir Ilja Mita, antra partija, kuri formuoja vyriausybę, ketina kurti naują įstatymą ateityje. Vis dėlto įstatymas yra įstatymas, praeitis yra praeitis, įvykę rinkimai buvo teisingi. Tai buvo patvirtinta, visi socialistai rinkimų stebėtojai patvirtino, kad rinkimai vyko tvarkingai. Na, o dabar opozicija kalba apie tai, kad galbūt reikėtų atverti rinkimų urnas, bet tikrai negalima versti to daryti. Šulc ir Dolė atsisakė tai daryti versti vyriausybę tai daryti? Dabar svarbiausia, kad parlamentas ir vyriausybė Albanijoje renktų naują rinkimų įstatymą. Jeigu mes atidėsime pranešimo nagrinėjimą, tai mes neturėsime jokios įtakos. Aš manau, kad reikėtų balsuoti dėl to pranešimo. Svarbu, kad šitoji šalis Albanija išbristų iš krizės. Aišku, Albanija vis dar turi problemų, bet ir kitos šalis problemų turi, tačiau kitų šalių mes taip nekritikuojame. Aš manau, kad būtų neteisinga protestuoti prieš teisiškai išrinktą Albanijos parlamentą ir Albanijos vyriausybę. Taigi aš visų paprašyčiau rytoj balsuoti dėl to pranešimo. Neits, please. Toliau, ponė Neits mijnheer de voorzitter waarde collega's in tegenstelling tot eh, collega pak eh, is. pone pirmininke skirtingai nuo ponios pak didžioji mano frakcijos dauguma galbūt ne vieninga bet mano frakcijos dauguma yra pasirengusi suteikti paskutinį šansą bandymams surasti sprendimą ir mes pritartumėme siūlymui atidėti balsavimą dėl šio pranešimo. Nielsen, Ačiū, ponė Nilsen très brièvement, notre groupe. Ačiū labai trumpai, mūsų frakcija pritarė pranešės pozicijai, taigi jeigu norima atidėti, tai mes laikysimės tos pozicijos. Ponas Prėda. Da, mulțumesc mult, vorbesc în calitate de vicecom. Ačiū pirmininkė, kalbu kaip Manos Lafrankos grupės vicekoordinatorius. Grupė APP mm, e frakcija nusprendė vadovautis ponios PAK poziciją, tačiau panašu, kad mm, nėra pagrindimo tam. Huntis. Ir pranešėjas. Mr. Huntis. Ponas Huntis, prašom. To, kirė, Θυμίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι... Ačiū pirmininkė. Kolegos noriu priminti, kad prieš tris savaitės buvo bendras prašymas, kartuoju, mūsų bendras prašymas atidėti šį svarstymą, kad į tą laiką būtų galima pabandyti problemas išspręsti. Panašu, kad jau tas prašymas nebėra bendras, jau ne visi jam pritarė, tačiau aš noriu pasakyti, kad buvo įdėta daug pastangų ir aš noriu padėkoti visiems e, dirbusiems kartu dėl šio pranešimo. Aš, aš tikiuosi, kad bus galima išspręsti visi tai tą klausimą. Tačiau, kadangi aš taip suprantu, kad e, jau dabar tai nuomoniai ne visi pritarė, tai antrą kartą atidėti ne, nebe nebeapsimoka. Bet to dar ir galutinis balsavimas tuomet atsikels ir tuomet rugsėjo mėnesį reikės balsų iš naujo sugrįžti prie to klausimo, kad aktualizuotumėm situaciją. Tai nežinau, ar čia mes dabar sumenkinsim visas tas pastangas, kurios iki šiol buvo dėtos. Uh, jeigu bus kokių rezultatų, ko mes visi ir norime, tai tuomet per Strasbūro plenarnę sesiją galėsime atitinkamai atsižvelgti tai, pateikdami žodinius pakeitimus, galėsime atsižvelgti į to vizito teigiamas išvadas, kurių mes laukiame. Taigi, Aš manau, kad nebus pagrindo dar antras įkiti dėti balsavimą dėl šio pranašimo, taigi turime dabar dirbti dėl jo, spręsti. Um, no, I think you know that we have. Manau, žinote, kad turime tokią situaciją, kad balsuojama bus rytoj frakcijos EPP, GUJE ir Žalieji remia mintį, kad reikia rytoj surenkti balsavimą. Tai reiškia, kad pagal mūsų sąrašą būtų apie 37 nariai. Kita nuomonė yra, kad reikia atidėti. Ir liberalai taip pat pasisako už tai, kad reikia atidėti balsavimą. Panas Tanakas paprašė žodžio. Nenorėjau pasakyti, tačiau mano frakcija dabar keičia poziciją ir mes pasisakysime taip pat kaip ir EPP už tai, kad būtų balsuojama rytoj. Pirmininkas, kągi tada turime daugumą, kurie pasisako už tai, kad būtų balsuojama rytoj. Tai aš taip suprantu, kad taip ir bus, balsuosime rytoj. Nebent frakcijos vėl apsigalvos iki rytojus ryto. Tikiuosi, ne man teks pirmininkauti, tai jau ne mano bus bėda. Bet dabar jau turime pradėti viešuosius klausimus. Ačiū. Pereikime prie mūsų šiandienos klausimų, pagrindinės temos. Noriu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 Bene, cari <clears throat> colleghi, eh, ho il piacere di introdurre eh, questa audizione pubblica. Kągi kolegos, man tenka malonumas pradėti šios klausimus dėl e, naujos Euroatlanto saugumo architektūros. Rengėme juos kartu su saugumo gynybos pakomitečiu ir ponu Danžon, kuris jam pirmininkauja. Uh, Manau, kad šios iniciatyvos imtasi iš ties laiku, nes yra iš esmės pasistumėta, kalbant apie NATO ir SBO, dviejų labai svarbių struktūrų pertvarkymo. Ir mūsų šios dienos prelegentai iš esmės prisidės prie mūsų diskusijų plėtojimo. Kita lapkritį valstybių, NATO valstybių ir vyriausybių vadovai susirinks Lisabonoje vadovų sutikime ir kalbės apie naują strateginę doktriną. Sausio 27 dieną turėjome galimybę su dideliu susidomėjimu išklausyti ponios Albright, kuri pirmininkauja NATO strateginę doktriną rengiačiai darbo grupiai. Kadangi Kazahstanas šiuo metu pirmininkauja SBO, buvo numatyta parengti vadovų sutikimą metų pabaigoje. Tai yra itin svarbus tikslas mums, būtent numatyti, kokios diskusijos vyksta per tą vadovų sutikimą ir tam pasirengti diskutuojant čia tarpusvyje. Uh, 1999 metais paskutinį kartą šios organizacijos buvo reformuotos ir aišku, kad per pastarąjį dešimtmetį daug kas pasikeitė. Situacija nuolat kinta, iškyla naujų iššūkių ir grėsmių mūsų saugumui. Europa e, taip pat smarkiai pasikeitė įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, taip pat ir dar anksčiau įstojus naujoms valstybėms į Europos Sąjungą. Taigi pribrendo laikas pamastyti apie šiuos dalykus, pasitarti. Ir šiandien ir susirinkome tam, kad pagalbėtumėm apie tuos du reformų procesus, ypač atsižvelgiant į prezidento Medvedevo pasiūlymą priimti saugumo sutartį Europoje, mes galime pamastyti, ar iš tikrųjų judame link naujos uh, Europos ir Atlanto saugumo architektūros. Tai yra toks šios dienos susitikimo pavadinimas. Tačiau noriu pristatyti mūsų svečius. Tai yra Stefanas Silvestri, profesorius iš um, Romos, profesorius Dan Hamilton iš Transatlantikių santykių centro, Vašingtono universitete kompetencijų centre. Uh, Mara Marinaki, nuolatinis atstovas Graikijos SBO, Nadija Arbatova iš Pasaulio ekonomikos ir tarptautinių santykių instituto Rusijoje iš karto ir suteiksiu žodį mūsų svečiams, tokia tvarka, kaip juos ir pristačiau. Atsiprašau, kad turėsiu palikti jūs, negalėsiu pirmininkauti, nes turiu kitų įsipareigojimų, tačiau um, paliksiu pirmininkavimą patikimose rankose. Pono Pasku rankose. Like Mr... Taigi, norėčiau paprašyti pano Stefano Silvestri ir pradėti mūsų susitikimą penkių minučių kalba. Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti trumpai, tai galbūt kartais mano pasisakymas bus kiek schematiškas, tačiau tai neišvengiama. Taigi noriu pasakyti, kad Aišku, vyksta reformų procesas prisitaikant prie naujo, naujųjų tarptautinių scenarijų, tačiau aš manau, kad dar tas procesas neužbaigtas ir aš manau, kad matome, jog E, e, saugumo e, bendradarbiavimo organizacijoje yra tam, tikrų, tam tikra krizė, bandantis prisitaikyti prie besikeičiančių scenarių, tačiau viena vertus yra sunku prisitaikyti, kita vertus nėra aišku, kaip tie pokyčiai įtakos į vairias realijas. Faktas yra tas, kad tie pasikeitimai netrodo labai e, padrasnantis bent jau dabartiniai situacijoje. Ir jeigu pažvelgtumėm į taip vadinamų NATO išminčių komiteto, tai yra Albright vadovavimo komiteto darbą, e, kur galbama apie kovą su naujaisiais iššūkiais. Tai aš gal apibendrinčiau jų reakciją taip. Po truputėlį iš visur po truputėlį visko. Jie vardyje labai ilgą, jį, na, galbūt ne visą išsamų, bet labai ilgą sąrašą įvairių galimybių, galimų variantų. Bet aišku, tai nėra jų problema, kad tas sąrašas toks ilgas. Jeigu pažvelgtumėm į Pentagono gynybos peržiūrą, tam tikrą prasme, net jeigu kažkaip labiau struktūrizuotai, tai sudėliota vis tiek pasakyta tas pats. Kažkada senais laikais Pentagono mintis buvo tokia, kad buvo rengiamasi įveikti o, pusantro gal karo, o dabar jie ruošiasi bent trim skirtingiems įvairių karų variantų scenarijų kuomet būtų stambus regioniai agresoriai, puolantis įvairiais galimais frontais, įvairios galimos civilinės humanitarnės katastrofos ir taip toliau. Antras variantas būtų du stambus regioniai agresoriai e, plus aukštas parengtumo lygis JAF ir aplink. Trečias scenarius būtų vienas, viena didžiulė stabilizacijos operacija tuo pat metu. Ir ilgalaik, išlaikant ilgalaikius atgrasomuosius e, veiksmus tai ir kovojant su vidaus sukilėliais, remiant e, vietos valdžią ir taip toliau. Taigi net ir tais atvejais, tai vis tiek yra visko po truputį. Mintis yra tokia, reikia išlaikyti lankstumą, kadangi niekad nežinai, kas bus. Mm, galimų priešų skaičius didelis ir įvairus, daug grėsmių nėra, neapsiriboja geografiškai ar politiškai, scenarijų galimų yra pernelyg daug ir pernelyg įvairių, daug tų įvairių atsakų yra pernelyg jų daug, pernelyg irgi įvairūs jie. Iš esmės galime prisiminti Ramsfeldo buvusio JAF gynybos ministro pareiškimą, kad yra pernelyg daug nežinomųjų, kurie gali pasireikšti. Tokioje situacijoje yra pernelyg sunku kažką konkrečiai aiškiai suplanuoti ar reformuoti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Atlanto alijansas praranda savo strateginį fokusuotumą ir aiškę strategiją. Nebeaišku, kas bus tas priešas ir kaip reikia su juo kovoti. Uh, Aišku tik tai, kad e, karas greičiausiai savo geografiniu e, mastu bus toli nuo to, kas apibriešta sutartyje. Ką tai reiškia Europos saugumui? Tikrai nieko per daug gero, kadangi Europos saugumui ir gynybai reikalingas efektyvus Atlanto alijansas ir efektyvi partnerystė su JAV, kadangi uh, Europiečiams trūksta daug įvairių pajėgumų ir gebėjimų ir gynybos biudžetas nepakankamas ir išlaidos yra perlink fragmentuotos ir nacionalinės. Tačiau problema, kad naujoji JAF gynybos strategija, kaip ją suformulavo prezidentas Obama, reikalauja, kad būtų alijansas, kad būtų um, atsakingi sąjungininkai, kad tas atsakas būtų, kad uh, į, į, į sąjungininkų reikalavimus. Tačiau klausimas, kur yra tie sąjungininkai? Iš tikrųjų, jų nėra Atlanto alijanse ir gali būti dabartinė situacija, kad jų ir nebus ten. Taigi, manau, kad galų galę turime suvokti, jog tokioje situacijoje esamų tarptautinių organizacijų užsiimančių saugumu ir gynyba paprastas pertvarkymas nieko daug neduos. Ta prasme, kad situacija nebus aiškesnė ar saugesnė. Turime pripažinti, kad ES greičiausiai turės sutikti su tą mintimi, kad ji turės renkti išsames platesnę, gilesnę saugumo strategiją, spręsdamas savo gyvybiškus interesus daug aiškiau ir išsameu. Mano manimu, ES tokioje situacijoje pasielgtų tinkamai, jeigu pripažintų, jog ji turi e, veikti labai sudėtingoj kaiminystėje ir turi turėti labiau regioninį pasaulinę strategiją, tačiau regionas, kuriame ji turi veikti, tikriausiai yra pats problematiškiausias nuo Rusijos iki Kaspijos jūros, nuo Centrinės Azijos iki Vidurio Rytų ir Afrikos. Na ir aišku, Viduržėmio jūros regionas. Taigi, tas priklausomumas, e, pažeidžiamumas ES yra labai reikšmingas dėl energetikos, dėl terorizmo, e, nusikalstamumo, migracijos, regioninio poveikio, dėl to, kad yra masinio naikinimo ginklų platinimas, dėl to, kad mažėja saugumo e, strateginėse komunikavimo linijose. Tokioje situacijoje yra įmanoma uh, užmėgsti naują dialogą su JAV. Ir tai tikriausiai yra būtinas elementas visose tose situacijose. Aš nemanau, kad mes galime įsivaizduoti naują architektūrą, kuri būtų paremta naujoviškais santykiais tarp ES, SBO ir NATO. Prieš tai nesudarę naujo supratimo, susitarimo tarp ES ir JAV kaip po tokio. Aš manau, kad tai bus didžiausias klausimas, kurį visų pirma ir turėsime spręsti ateityje. Man atrodo, kad mano dešimt minučių jau baigėsi. Ačiū. Uh, uh, Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Dan Hamiltonui. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums ir Jūsų kolegoms už tai, kad mane pakvietėte čia. Tikrai labai, labai malonu čia būti. Šiandien mes kalbame apie Euroatlantinę saugumo sistemą. Euroatlantinę saugumo sistemą. Ir aš pakalbėsiu apie tos sistemos ramiščius. Ir taip pat apie ES vaidmenį, apie tai jau kalbėjo ir Stefano. Turiu pasakyti, kad dabar Europa yra vieningesnė negu kad buvo praeitėje. Tačiau reikia galvoti apie visą erdvę. Na, o iššūkiai tai saugumo erdvėjai kyla iš vidaus ir iš išorės. Ir abi šias dimencijas reikėtų turėti omenyje. diskusijų metu svarbu prisiminti, koks vaidmuo tenka ir Europos Sąjunga. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad mane čia pakvietėte. Jeigu mes kalbame apie iššūkius, tai turime pripažinti, kad neturime nei teisingų institucijų, nei teisingų instrumentų. Ir dabar mes galime uh, turime galimybę sukurti tokią Europą, kokias reikėtų. Paimkime pirmąjį ramstį NATO. NATO turi daugiau darbo negu kad bet kada anksčiau. Dabar NATO vykdo, vykdo šešias misijas. Out. Uh, ir Stefano minėjo pranešimus ir ataskaitas, kurie netrukus pasirodys. Aš dalyvavau rengiant kai kuriuos iš jų. Tačiau man, aš pasigendu gebėjimo viską apibendrinti, viską pateikti paprastai ir aiškiai. Manau, kad viskas yra gana paprasta. Ir mes iš esmės kalbame apie organizacijos tikslus, kurie buvo esminiai nuo jos sukūrimo ir jie išlieka tokie pat. Jų yra trys. NATO yra ta vieta, kuri užtikrina savo narių, ta organizacija, kuri užtikrina savo narių kolektyvinę gynybą. Dar kitas dalykas, ji suteikia institucinę aspektą transatlantiniams santykiams, galimybę partneriams diskutuoti saugumo klausimus. Ir trečias tikslas, kuris kartais pamirštamas, istorijos eigoje. Man atrodo, kad NATO europiečiams suteikė tikrumo garantijų dėl savęs ir dėl jų pačių veiklos. Jis suteikė jiems pasitikėjimo, e, bandant kurti kolektyvinę gynybą, o ne žvalgytis vieną, vienai, vienam į kitą ir mąstyti apie individualią gynybą. Manau, kad NATO prisidėjo ir prie ES atsiradimo ir, ir ta organizacija šį vaidmenį ir vaidina. Taigi, ruošiantis Lisabono vadovo susitikimui ir mąstant apie strateginės koncepcijas, man atrodo, viską reikia matyti aiškiau ir paprasčiau. Galima kalbėti apie tai, ką būtina padaryti, tačiau man atrodo, kad viskas yra gana aišku. Draugė su kolegomis parengėme pranešimą pavadinimu e, Atgimęs alijansas arba Atsigavęs alijansas ir ten kalbame apie dviejų rušių NATO misijas. Vienos yra toliau už mūsų regiono ribų, o kitos yra euroatlantinėje erdvėje. Ir mums reikia nuo jos pusiausvės raptų dviejų e, rūšių misijų. Pastaruosius 16 metų mes vykdėme misijas kažkur toli, kažkur toli, toli. Tačiau jei šiandien paklaustumėte žmonių apie tai, kas saugumo srityje jiems labiausiai turi e, rūpi tėvynėje, tai na, NATO visko pasirūpino. Man atrodo, vėlgi sakau, kad reikia apie viską kalbėti paprastai. Kolektyvinės gynybos organizacija NATO taip pat yra susijusi, užtikrina tam tikrą saugumą ir atsparumą, pavyzdžiui, kalbant apie energetinį saugumą, kovą su kibernetiniais nusikaltimais. Ir čia NATO suteikia tam tikrą pagalbą, nevaidina svarbiausio vaidmens. Ir dar vienas dalykas, dar viena misija tai taiki Europa, taiki vieninga Europa. Čia NATO taip pat vaidina savo vaidmenį. Ir mūsų iš savo pusės mes matome taip pat keletą misijų. Iškilus grėsmiai mūsų saugumai, mes man, įsivaizduojame, kad galima būtų pasitelkti tik NATO. Ir, ir ši, šių gebėjimų kontekste NATO vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir kai kalbame apie grėsmės, kalbame ne, apie karin, ne tik apie karinės pajėgas. NATO turi gebėti dirbti su kitais partneriais. Tai yra svarbiausias dalykas dabar. Su kitais, kurie galėtų būti partneriai Europoje, Rusija, taikos vardan šioje misijoje ar Afganistanas. NATO turi tobulinti savo gebėjimus šioje srityje. Galiausiai daugelis tų konfliktų, apie kuriuose NATO, kurias NATO padeda spręsti, yra dažniausiai civiliniai konfliktai. Ir manau, kad būtent tokios užduotis laukia NATO ir būtent tai NATO atstovai turėtų mm, e, sakyti Lisabonos su, susitikime, kad visuomeniai būtų aišku, e, kur NATO imasi vadovaujančio vaidmens ir kur nesima. Dar vienas rytis, kurią Štefano minėjo ir kurią norėčiau aptarti. Manau, turime kalbėti ir apie JAF ES santykius, apie Europos saugumo architektūrą. Europa yra didžiulė demokratinė erdvė, kurioje karas tarsi nėra neįmanomas. Tai yra didžiulis indėlis į Europos saugumą. O Junktinės valstijos Europoje yra tikriausiai Europai vienas svarbiausių partnerių. Tačiau strateginio santykio tarp mūsų nėra. Tai svarb, svarbus santykiai, tačiau ne, jie nėra strateginiai. Svarbu, kad mes toliau dalintumėmės vertinimais apie saugumo grėsmės ir, ir kaip su jomis turime kovoti. Tas strateginis santykis yra neišvystytas, man atrodo, kad jis turėtų būti išplėtotas. Sakyčiau, kad jis yra labai daugelypis ir galbūt čia visų tų susijusių aspektų neaptarsime, bet kalbant apie saugumą, Jeigu kalbėsime apie Europos gebėjimus e, reaguoti į civilė, civilinės krizės ir jas valdyti, tai būtent šioje srityje jungtinėms valstijoms reikia svarbių partnerių. Ir čia jungtinės valstijos neturi išplėtojusios gerų pajėgumų, o siekia tai daryti. Ir Obamos administracija akcentavo būtinybę sukurti e, tokį E, korpusą skirtą tokioms krizėms valdyti. Ir svarbu, kad Europa bendradarbiautų su JAV šioje srityje ir taip išvengsime visiškai e, teorinių diskusijų apie JAV e, santykius ir sutelksime dėmesį į praktinius aspektus. Uh, Dar vienas dalykas. NATO neužsima daugybę dalykų, kurie yra būtini saugumo užtikrinime, pavyzdžiui, įstatymo viršenybė, e, įstatymo viršenybės užtikrinimu, ekonomikos atstatymu. NATO reikalingi partneriai Europoje, kurie dalyvautų šiuose srityse. Jeigu kalbėsime apie platesnę Europą, erdvę tarp Europos, iki Europos rytų, tai dar išlieka gana e, nestabilia erdve. Ir svarbiausias e, užsienio išorės partneris yra Junktinės valstijos. Ir turime kalbėti apie platesnės Europos erdvės stabilizavimą. Toliau Balkanai. Balkanuose juk svarbiausia yra Junktinių valstijų ir ES darbo tvarkė. Galiausiai ESBO ir prezidento Medvedevo pasiūlymas. Manau, kad jie suteikia galimybę parengti programą e, remiantis Helsinkio programą. Tai būtų Helsinkis plus programa. Ir tai būtų pliusas, o ne minusas. Manau, kad reiktų įsipareigoti remiantis Helsinkio proceso principais. Tai yra e, valstybių teritorinių vientisumu, įstatymo viršienybė, teisę valstybės pasirinkti, kokiam alijansijos nori dalyvauti, taip pat teisę plėtoti savo ekonomiką. Tai, tai ne tas pats kaip, kaip NATO ir ES. Tai NATO ir ES yra narės, kurios susijėjo draugė, nes jas vienyje tikslas, vienas tikslas. Čia kalbame apie valstybės, kurių dar ne vienyje vienas tikslas. Joms reikalingas kažkoks pagrindas, kurio rem, remdamos jos galėtų eiti į priekį. Ir čia norėčiau pasiremti prezidento Medvedevo pasiūlymu. Man atrodo, kad saugumo klausimais mes visi Europoje ir bendrai kalbant susidurėme su tuo saugumo matmeniu, kuris rūpi piliečiams. Ir manau, kad na, ne visos valstybės yra tinkamai išsprendę. Išsprendę tos aspektus, tai yra grėsmės visuomenių saugumui. Viskas, kas daro poveikį prekių, asmenų, energetikos judėjimui, viskam tam, kuo remiasi laisva visuomenė. Mūsų visuomenės gali būti labai pažeidžiamos, lengvai e, suardomos ar žmogaus sukurtos katastrofos arba dėl gamtinių nelaimių. Ar mes neturime drauge gebėjimų imtis tų iššūkių mūsų saugumui, visų, visuomenių saugumui. NATO yra parengusi e, taisyklės Elksenos kodeksus tose sritise, kuriuose valstybių požiūriai skiriasi. Galbūt reiktų imtis to saugumo, visuomenių saugumo iššūkių. Kibernetinis saugumas, terorizmas, e, suimtųjų laikymas, man atrodo, visi šie klausimai galėtų tapti NATO klausimais. Taip pat vietos misijos visada buvo NATO stipriausia dalis. Pavyzdžiui, Bosnijoje, atsiprašau, SBO misija. E, Bosnijoje SBO padeda renkti konstitucinę reformą, taip pat ir Bosnijoje Hercegovinoje tai yra svarbiausias saugumo diemuo tos šalies ateičiai. Ir nuo to reikėtų ir pradėti dirbti. Kaip jau sakiau, Euroatlantinėje erdvėje nuolatos iškyla krizės ir SBO reikalingi geresni konfliktų sprendimo gebėjimai, kad galėtų išsklaidyti tas krizės prieš joms prasidėjus. Ir kartais, e, na ir SBO konfliktų prevencijos mechanizmas suvaidina svarbu vaidmenį. Galiausiai įprasinės ginkluotosios pajėgos Europoje. Sutartis dėl jų pasirašyta 90-ais, e, koreguota 99-ais, ji dar nebuvo ratifikuota. Ir tai yra tikrai kliūtis e, bendroms pastangoms e, eiti priekin saugumo kontekste. Rusija vis dar nesu, neišpildo duotų pažadų, pris, nevykdo prisimtų įsipareigojimų, o kadangi NATO net jos neratifikavo, niekas nevyksta. Įprastinės ginkluotės pajėgų Europoje sutartyje numatyta nepaprast, daug skaidrumo nuostatų. Uh, E, ginkluotės apribojimai, viskas, kas galėtų tapti pagrindu pasitikėjimui kurti. Ir kadangi nesima, nesimama spręsti tos sutarties problemos, kažkokios diskusijos dėl kitų sutarčių dar yra per ankstyvos. Jeigu negalime gyvendinti duotų įsipareigojimų, tai sunku įsivaizduoti, kalbėti apie tai, ką dar galėtumėme įsipareigoti daryti. Užbaigdamas Noriu pasakyti štai, ką aš sveikinu prezidento Medvedevo pasiūlymus ir manau, kad Rusija turi pamastyti apie taip, kaip ji įvykdys įsipareigojimus duotus pagal Helsinkio galutinį aktą. Atitinkamai vakarai, ES ir NATO, tų dviejų organizacijų valstybės narės, buvo gana, elgėsi gana pasyviai tų pasiūlymų atžvilgių. NATO savo paskutinėme vadovų susitikime yra pareiškusi, kad ji džiaugiasi tuo, sveikina tą pasiūlymą ir kad e, rengėsi palaikyti gyvybingą dialogą. Tačiau nuo to laiko mm, buvo tyla. Europos Sąjunga savo požiūrėje į ESBO kartais deklaruoja paramą, o kartais rodo visišką abejingumą o kartais netgi trukdo ir bando konkuruoti su ESBO. Pakalbėkime apie ES misiją Gruzijoje. Kodėl, e SBO, kodėl nebuvo pasitelkta e SBO, kodėl ES nusprendė pati tai daryti, juk e SBO buvo tam ir sukurta. Taigi tie struktūriniai dalykai kartais trukdo vienas kitam. Kaip ES pati mato save, savo santyki su NATO ir ESBO. Man atrodo, kad tuos klausimus dar reiktų atsakyti. Like advise... Labai ačiū. Norėčiau visiems priminti, kad e, po to, kai baigsis pirmas diskusijų etapas, jūs galėsite vėl pasisakyti. Na, o dabar pasisakančius kolegas prašyčiau kalbėti nelgiau kaip dvi minutės. Dabar pasisakys keturi parlament... šio komiteto nariai, tada kalbėtojai atsakys į tuos klausimus, tada galėsime baigti šią diskusijų dalį ir pereiti prie kitos diskusijų dalies. Ponas Varodin, žodis jums, prašom kalbėti nelgiau kaip dvi minutės. Labai ačiū. Pirmininkė, man teko tikrai labai sunki užduotis. Aš norėčiau padėkoti kalbėtojams už tikrai labai įdomus pasisakymus. Turiu trumpų komentarų. Visų pirma, dėl idėjos e, sukurti Europos saugumo sutartį. Aš manau, kad mes turėtumėm nepamiršti, kad e, Sovietų sąjunga, dabar Rusija, turėjo ambicijų pasirašyti saugumo sutartį ir tokiu būdu tarsi atskirti vakarų Europą nuo JAV. Tai yra labai sena idėja. Taigi nepamirškime to. Nepamirškime, dėl ko Rusija to siekia. Norėčiau sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Ponas Silvestri sakė štai ką. Man atrodo, kad jūsų paskutinė pastaba yra pati svarbiausia. Didžioji problemos dalis yra ta, kad ES reikalauja tam tikro vaidmens saugumo srityje. ES save vertina kaip didžiulę valstybę ir ji nori įtvirtinti savo vaidmenį karinėmis pajėgomis. ES turi daug siekių, daug ambicijų. Ir visą laiką pastebima tam tikra įtampa NATO viduje. Daug ES valstybių narių yra įstojusios į NATO. Ir dėl to valstybėms narėms nelabai aišku, ką daryti, ar jos yra įsipareigojusios NATO, ar jos vis dėlto turėtų siekti ir tam tikro vaidmens Europos Sąjungai. Mes išgirdome keletą kritinių pastebėjimų dėl saugumo koncepcijos peržiūros. Na ir buvo kalbėta apie tai, koks vaidmo turėtų tekti Europos Sąjungai. Daugelis žmonių norėtų tokio vaidmens. Europos Sąjunga turi gynybo, ambicijų gynybos rytyje, bet tai yra grinai politinės ambicijos. Jos nepagerins karinių pajėgumų. Taip pat valstybės narės yra ir sukūrusios nacionalinių gynybinių pajėgumų. Ir aš nemanau, kad valstybės narės norėtų kažką daryti, daugiau daryti europiniu lygiu. Valstybės narės nenori prisimti papildomų įsipareigojimų. Tai yra pagrindinė problema ir pirmininkė būtų pernelyg paprasta sakyti, kad tai yra tik teologinė diskusija, eikime prie praktinių dalykų. Visų pirma, reikia baigti, teisingai baigti tas teologinės diskusijas. Turime aiškiai apibriežti, kam kokios užduotis tenka. NATO yra iš esmės karinė, karinė politinė organizacija, bet vis dėlto tai yra daugiau karinė organizacija ir ji turi kurti karinius pajėgumus. Na, o ES turėtų prisimti daugiau užduočių civilinių pajėgumų plėtojimo srityje ir tokiu būdu padėti NATO. Taigi tokia būtų mano esminė pastaba. Ačiū. Dėkoju. Toliau panegomis. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti visiškai kai ką priešingai. Man atrodo, kad ES nieko nedaro saugumo ir gynybos srityje. Galbūt tai nėra vieno, mano vienos nuomonė, mano Obamos administracija mano taip pat. Mano klausimas būtų toks, kaip ES ketina prisijimti savo jai tenkančią naštą. ES turėtų nevaržyti su NATO, o jai padėti. Mano klausimas būtų toks, kaip Jūs manote, Ar NATO strateginės koncepcijos peržiūra, kurią dabar atlieka ekspertai, ką nors pakeis, tarkim, brandolinės doktrinos rytyje? Dabar ekonominės krizės laikais europiečiai, ypač Junktinė karalystė ir Prancūzija, bando tuos pinigus, kurie yra reikalingi kitoms reikmėms, bando perkelti kitur. Aišku, tam yra reikalinga politinė valia dėl terorizmo. Tai yra dar viena grėsmė. Ir ko gero nereikia net aiškinti, kodėl mes turime keisti koncepciją. Man atrodo, mes nepakankamai veiksmingai dirbame nepakankamai kovojame su teroristų verbavimu. Reikėtų geriau keisti žvalgybiniais duomenimis. Netgi tarp ES valstybių narių tie informacijos mainai nepakankamai gerai vyksta. Taip pat reikėtų spręsti sulaikymo problemas. Vėlgi čia pozicijos yra labai skirtingos ir man atrodo, kad prezidento Obamos administracija ir toliau laikosi e, savo pozicijos, pavyzdžiui, gali laikyti 48 sulaikytų žmonės be teismo proceso. Tai yra susijęs su to asmenų politiniu statusu. Taip pat reikėtų spręsti ir įvairias problemas susijusias su teroristų verbavimu. Aš nekalbu vien tik tais apie artimuosius rytus, aš kalbu ir apie Somalį. Šiuo metu JAV vis dažniau pastebima, kad teroristai turi ryšių su Somaliu, o mes tiesiog nieko nedarome. Ačiū. Toliau panekopa. E, Ačiū pirmininkė. Skaitydama Mm, išminčių grupės dokumentą, daryčiau keturias išvadas. Visų pirma, kad reikia atsakyti į egzistencinius klausimus. Tai yra NATO egzistavimo klausimą po šaltojo karo, po mm, rugsėjo 11, toliau e, penktos straipsnio peržiūros klausimą, jo taikymo išplėtimą ar netgi analizę, kokiamis sąlygomis jis būtų taikomas. Toliau um, pabandymas užtikrinti pusiausvyrą tarp efektyvumo ir iš viso taikymo klausimo brandolinių ginklų. E, toliau ketvirtas būtų uh, Rusijos situacijos klausimas. Uh, Kalbant apie mm, NATO saugumo e, dogmas, aišku, kad visų pirma dėl jų keliamas klausimas Afganistane. Ir čia kiltų du tokie pagrindiniai klausimai. Visų pirma, jeigu galvotume apie e, sėkmės hipotezę, Ar NATO galėtų užtikrinti panašias operacijas kitose pasaulio kampeliuose ateityje? Ir kitas dalykas, ar reikėtų taikyti integruotą vienodą požiūrį ir apjungti civilinius ir karinius elementus tokiuose operacijose? vertinant pranešimą labai svarbu kelti Rusijos vaidmenį naujame kontekste, Centrinėje Azijoje ypač, tačiau tekste nėra kalbama apie santykių gilinimą. Pasakyta, kad duris atviros, tačiau e, ne neanalizuojama išsaliau, išsameu įvairūs keliai, kuriais būtų galima gilinti santykius tarp NATO ir Rusijos. Taigi, uh, galėtumėm kelti klausimą, kaip būtų galima numatyti efektyvesnio bendradarbiavimo su Rusija mechanizmą, kas pasiteisintų, ar čia būtų galima panaudoti SBO, ar tai galėtų būti papildomo bendradarbiavimo kanalas tarp um, Europos, Rusijos ir bendrai tarp vakarų ir rytų, plačiau vertinant. Uh, Aišku, tas dokumentas, apie kurį kalbame, nėra privalomas, nėra suvaržantis, tačiau aš norėčiau jūsų paklausti, kokiu keliu jūs galvojate viskas keisis nuo dabar iki lakurčio mėnesio? Pone Liozink. Ačiū. Pana Silvestri, jūs nekartą minėjote, kad tikitės, jog ES sustiprins savo saugumo strategiją. Ką jūs turite menį sakydamas pagilins arba sustiprins? Kiek aš suprantu, čia kalbama apie du aspektus. Reik, reikėtų išplėsti saugumo savoką ir taip pat padi, padidinti išlaidas gynybai, ginkluotėjai. Bet čia aš norėčiau priminti ekonominę e, situaciją Europoje. Nuolat e, taikomos įvairios taupimo priemonės, uh, mažinamos socialinės išmokos žmonėms. Ir štai, jeigu reikėtų padidinti išlaidas ginkluotė, kas tada atsitiktų? Dėl 2020 m. NATO strategijos. Ten yra valst... ES valstybės narės raginamas daugiau lėšų skirti ginkluotė tam, kad būtų pagerintas bendradarbiavimas karinės rytėje tarp ES ir NATO. Ar jūs tam pritarėte? Savo pranešime jūs kalbėjote apie tam tikrus ambicingus tikslus ginkluoti, gynybai. Ir teigiate, kad nesilaikant tų tikslų neįmanomas sėkmingas bendradarbiavimas. Galbūt jūs galite pateikti ir konkrečias datas, kokios jos būtų dėl ESBO ir Rusijos. Na, šio klausimo aš dar pasisakysiu vėliau. Dabar tiesiog pasakyčiau štai ką. Jeigu jūs gatvę žmonių paklaustumėte, ko jie labiausiai bijo, jie pasakytų, kad bijo prarasti darbo vietą, socialinį saugumą. Tačiau, kažin ar kas pasakytų, kad jie labiausiai bijo grėsmės iš, grėsmės iš išorės. Jau yra įrodyta, kad skurdas visame pasaulyje yra pagrindinė priežastis, dėl ko kyla kariniai smur, smurto proveržiai. Na, o dėl terorizmo Taip, terorizmo daug žmonių bijo, bet čia norėčiau aiškiai pasakyti, kad dalyvavimas karuose taip pat yra susijęs su skurdu. Tiek karai, tiek ir terorizmas dažnai yra susijęs su skurdu ir dėl to skurdas turėtų būti vertinama kaip globali kliūtis taikai. Masangulakis. Ačiū pirmininkė. Noriu išsakyti keletą pastabų. Visų pirma, mm, ką mm, iš tikrųjų pono Hamiltono pasisakymas, kokį įspūdį man padarė, aš pirmas iki girdžiu tokį dalyką, kad e, Europos šalių jaučiamas saugumas, jeigu aš teisingai supratau, e, yra viena iš priežasčių, mm, kodėl egzistuoja NATO, kad NATO kaip ir užtikrina um, ES valstybių narių saugumo jausmą. Ar aš teisingai supratau, ką pasakė profesorius Hamiltonas, kalbėdamas apie mm, krizę, apie mm, įvairių kapitalistinių šalių imperialistinį pobūdį ir uh, Visą tai, ką aš girdėjau, yra panašu tai, kas e, primena e, antrojo pasaulinio karo išvakarės. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad vienintelis dalykas, kas yra dėl ko jūsų šalies vyriausybė ar kitų NATO šalių vyriausybės e, kalba apie NATO peržiūrą yra tai, kad yra didžiulė konkurencija dėl energetinių išteklių. Uh, Apie tai mes nekalbėjome, tačiau mes puikiai žinome, kad e, yra didžiulė konkurencija ir už ES ribų, ir tarp ES ir JAF, ir pačioje ES dėl energetinių išteklių. Kita vertus, aiškiai matome, kad Afganistane nesiseka užtikrinti operacijų sėkmės ir ponia Albrait dėl to sako, kad Afganistanas yra raktas į NATO ateitį. Taigi, um, ponia Kopa taip pat jau irgi kalbėjo apie tą klausimą ir aš norėčiau konkrečiai suformuoluoti ir pateikti gerbimiem profesoriams. Būtent tai yra alijanso penktasis straipsnis. Pagal penktąjį NATO starties straipsnį Reakcija yra galima tik tuo met, kai yra įvyktas išpolis NATO šalies teritorijoje. Todėl po rugsėjo 11-osios išpolio nebuvo galima pritaikyti penktos straipsnio. išminčių grupė dabar nori išplėsti penkto straipsnio taikymą, kad būtų galima pritaikyti ir operacijoms, kurios yra vykdomos kitose pasaulio kampeliuose. Taigi, gerbimi profesoriai, aš noriu, kad jūs atsakytumėte mano iškeltus klausimus. Ačiū, pirmininkė. Ponas Butikov ir po to ponas Landsbergis. Tačiau kadangi, kaip žinote, norime šias diskusijas baigti laiku, nes dar bus ir kitas raundas. Aš um, prašysiu dabar um, kal... trumpai, kad atsakytų šis ponas, po to aš paprašysiu dar dviejų ponių pasisakyti, o tada jūs pradėsite diskusijas po to, o ponai uh, pasiliks dar čia prezidime ir turės galimybę atsaky, galės atsakyti jūsų klausimus, kurie aš taip suprantu bus skirti jiems. Tačiau toksai gal čia truputėlį painiavos, tačiau taip turėsime galimybės visiems ir klausti ir atsakyti. Taigi dabar paprašysiu mūsų dviejų prelegentų. Um, Pono Stefano ir pono Daniel atsakyti į užduotus klausimus, o po to toliau pratesime su klausimais. Uh, first... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, ponui Van Ordenui noriu pasakyti, kad mano nuomonė. Aišku, aš norėčiau matyti NATO mm, sprendžiančią kolektyvinės gynybos problemas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad e, kokia yra dabartinė grėsmių situacija, kaip sunku yra e, identifikuoti grėsmės, kaip jos keičiasi, mano nuomonė mm, mažai tikėtina, kad NATO sugebės užtikrinti kolektyvinę gynybą. Kadangi iš tikrųjų Mm, viskas evoliucionuoja į mm, norinčiųjų koalicijos veiksmus pasiryžusiųjų veikti koalicijos veiksmus. Ir tai silpnina alijanso koaliciją. Aišku, yra ir kitų priežasčių, tačiau jeigu jūs matote, grėsmių suvokimas yra labai iškus, kad yra bent jau tai trys grupės sąjungininkų E, kurios turi dvi, tris skirtingas e, grėsmių suvokimo koncepcijas. Ir todėl aš sutikčiau, kad Tai nereiškia, kad alijansas yra visiškai nenaudingas, priešingai, tačiau aišku ir tai, kad tai nebėra toks alijansas, kuris egzistavo per šaltąjį karą ir mano nuomonė jis negali vadinti tokio paties vaidmenio kai mes sakome apie karinius pajėgumus, apie e, civilinius karinius e, operacijų vykdymo pajėgumus ir taip toliau, mes e, tai prieš tai pristatome mm, visapusiško požiūrio taikymui. Gerbiamą Gom, norėčiau pasakyti, kad Aš norėčiau pasakyti, kad norėčiau, jog europiečiai um, šiek tiek daugiau skirtų gynybai, ne mažiau, tačiau išeities taškas buvo toks, kad, kad europiečiai skirs apie 2 procentus vidutiniškai, tačiau dabar atrodo artėjama link 1 um, procento vidutiniškai, gal net ir kiek mažiau. Jeigu mes norime prisitaikyti prie naujos situacijos, aš Mm, manau, negalėsime tikėtis, kad brandolinės strategijos peržiūra leis užtikrinti daugiau lėšų e, iš Prancūzijos ar Junktinės karalystės, kas kaip ir kompensuotų kitų sumažėjusius indėlius. Nemanau, kad tai tikėtina. Aš manau, kad tai reiškia, kad lėšos turės būti panaudotos efektyviau. O tai yra įmanoma tik tai sumažinus išlaidų fragmentaciją, nes kol kas visos išlaidos planuojamas per nelyg laikantis nacionalinio požiūrio. Tai reiškia, kad išlaidos turės būti organizuojamos mm, tokia, tokiamis linijomis, kad karinė prasme dėl jų spręstų kelios valstybės tik tai. Tai yra faktas, kad keturios ar penkios valstybės, septynios gal valstybės sudaro e, visą bendrą e, karinių išlaidų e, sumą ES. Ir tai reikia turėti omenyje, planuojant išlaidas. Aišku, tai visiškai nebūtinai yra geras dalykas. Aišku, aš norėčiau, kad būtų susitarta dėl dalyvavimo bendrame biudžete. Tačiau iki to reikia prieiti, tai turi būti išplėtota, kol kas dar to nėra. Ir aš negaliu dabar to svarstyti. Dėl e, dalymosi žvalgyba, taip, aš visiškai sutinku, tikrai ir europiečiai labai, Europa labai prastai dalinasi žvalgybinė informacija ir amerikiečiai taip pat visi, man atrodo, labai prastai dalinasi inf e, žvalgybinė informacija ir tai yra labai didelė problema, ypač kai eina kalba apie krizės ir ypač naujas krizės, su kuriamis mums teks susidurti. Poniai Kopai vienas pastebėjimas. Visi tie, kas galvoja, kad penktasis straipsnis galėtų būti išplėstas ar e, naujai interpretuotas, man atrodo, apsigauna patį save. Penktasis straipsnis buvo labai sudėtingai pasiektas kompromisas. Aišku, galite sakyti, kad galbūt jūs jį aiškinsite kitaip, tačiau tai nereikš, kad iš teisinio požiūrio taško jūs galėsite ką nors pakeisti. Faktas yra tas, kad jeigu mes pradėsime iš naujo diskusijas dėl penktos straipsnio, tai bus NATO galas. Ir aišku, kad santykiai su JAV bus labai sudėtingi. Man atrodo, būtų daug geriau pradėti tai, ką aš manau reikėtų pradėti, tai yra politinių ir gynybinių konsultacijų tarp JAF ir ES procesą tam, kad būtų galima apibriežti aiškiai, kas yra tikrieji prioritetai ES labiau rūpinčiame regione. Kol kas dar to niekas neapibrėžė. O tame regione yra bent pora veikiančių subjektų, pora e, valstybių, kurios yra itin svarbios. Ir um, ES ir JAF vertinimai tų valstybių atžvilgių skiriasi, tai yra Rusija ir Turkija. Kitas pastebėjimas, čia aš gal nedaug ką galėčiau pasakyti, aš sutinku, kad yra ir kitų prioritetų be gynybos, tačiau manęs buvo paprašyta pakalbėti apie gynybą, taigi apie ją ir kalbėjau. Aišku, viskas susiveda į politinės pusiausviros ir uh, politinių sprendimų klausimą. Tai yra, ką parinkti prioritetais. Mano nuomonė yra įmanoma užtikrinti efektyvę gynybą tuo pat nebūtinai pakenkiant ekonominiai raidai. Ačiū. So, think... Ačiū. Aš taip pat galvoju, kad e, penktas straipsnis turi išlikti, kadangi viska, aišku, viskas yra aiškinimo klausimas. Po rugsėjo 11 buvo išaiškintas tas straipsnis, kaip kad jis parašytas 49 metais, taigi tas aiškinimas leido jį taikyti, tai kodėl nereikėtų ir toliau to daryti. Ponas Vanordė nori dėl darbo tvarkos pasakyti. Pirmininkė, čia pasiaiškinti tik tai reikia, nes ponas Silvestri kalbėjo apie mm, visapusišką požiūrį, tarsi mm, visapusiškas požiūris pasisakytų e, prieš e, prieš militarizaciją. Tai, tai yra tai, ką mes vadiname mm, protų ir širdim. Nei vienas protingas karys negalvos, kad vien karinėmis priemonėmis laimėsi karą. Karas, aišku, yra politinių priemonių tasa ir kariai tik tai sukuria erdvę kitiems ateiti ir imtis veiksmų. Problema yra ta, kad ES nori padaryti abu dalykus, nori būti ir karinė gale, ir civilinė, civilinis veiksnys. Man atrodo, kad ES kenkia sąjungininkų nuoširdžiam norui pasiekti sėkmės Afganistane, kadangi elgesi ne taip, kaip turėtų elgtis. Nepradėkim čia įsivaizduoti, kad tas visapusiškas požiūris reiškia, kad viską reikia supakuoti po vienu pavadinimu. Tai reiškia, kad reikalingas laudus koordinavimas tarp e, karinių pajėgumų ir civilių ir kitų e, pajėgumų. Tačiau tai nereiškia, kad viskas turi būti suvesta į karinės priemonės. Ponas Hamiltonas. Na. Noriu pakalbėti apie brandolinės ar esminės doktrinos keitimą. Nemanau, kad tai dabar yra būtina, jeigu prisiminsime pastaruosius pareiškimus, pamatysime ten kalbama apie na, brandolinę jėgą kaip atgrasanti, kaip atgrasimo galę. E, tačiau tas klausimas turėtų tiek pat rūpėti jungtinėms valstybėms, kiek ir e, sąjungininkams Europoje amerikiečių ta turima atgrasimo gale buvo panaudota tam, kad jie užsitikrintų saugią kaiminystę ten, kurie gyvena. Jeigu galvojame apie raketinę, raketinį ginklą, nemanau, kad dabartinė JAF administracija būtų suinteresuota primesti tą ginklą europiečiams. Jei visi europiečiai nuspręstų, kad tas ginklas nereikalingas, tai amerikiečiai tikriausiai atitrauktų, pasimtų tą ginklą. Na, turime, nepamiršai, kad turi daug, Rusija turi daug ginklų, Tačiau svarbiausia yra europiečių nuomonė apie tai šiuo klausimu, nes Europoje nėra bendro sutarimo dėl, to, dėl tos ginkluotės ir, na, kadangi niekas nesikeičia, tai nesikeičia ir tos ginkluotės padėtis, ji lieka. Toliau penktas straipsnis. Ir po antrojo pasaulinio karo didžiąją 20-ojo amžiaus dalį europiečių armijos buvo nukreiptos viena prieš kitą ir po didžiosios tragedijos alijanse jo, Europos valstybės pradėjo dirbti drauge. Vokiečiai ir prancūzai dabar nedidina savo karinio pajėgumo stengdamosi varžytis viena su kita. Graikija ir Turkija ne visada sutarė, tačiau kadangi jos yra sąjungininkės NATO organizacijoje, kai kurie konfliktai buvo užgesinti ir, ir ne, na, eskalacija iki smurto neįvyko. Taigi alijanso, alijansas na, ir vaidina tokį garantinį vaidmenį. Manau, kad europiečiai turėtų pagalvoti apie štai, ar jūs manote, kad europinio solidarumo ryšių pakanka, ar jeigu nebūtų NATO, ar jūs tikrai būtumėte tikri vieni kitų atžvilgių, ar jūs būtumėte tikri dėl savo kolektyvinio saugumo. Na, tai klausimas svarstymams. Tačiau manau, kad tai atskleidžia, kokį vaidmenį NATO vaidina net ES plėtojantis ir vystantis. Turiu pasakyti, kad aš nesupratau klausimų dėl penktojo straipsnio ir ar jo galiojimas išsisėmė. Mes kalbame apie e, NATO erdvę ir kas jai priklauso. E, nėra jokių bandymų kažkaip išplėtoti tą penktąjį straipsnį. Manau, kad dabar vyksta diskusijos dėl strateginės koncepcijos. Ar reikėtų išplėtoti penktojo straipsnio e, koncepcijas, apibrėžimus? Manyčiau, kad čia gal jau būtų einama per toli. Iš tikrųjų vyksta štai kas. Daugiau dėmesio skiriama Šiaurės Atlanto sutarties ketvirtajam straipsniui, parengti pranešimai tuo klausimu ir ten akcentuojamas glaudesnių partnerysčių kūrimas. NATO turi gebėti dirbti su kitais partneriais, bendradarbiauti, o NATO tai kol kas nelabai gerai pavyksta. Ir manant apie ateitį, tai bus būtina. Galvokime apie partnerystės, konsultacijas ir, ir apie tai, kur prioritetai turėtų būti. Taigi dabar vis svarbesnis tampa ketvirtas straipsnis partnerystė taikos vardan yra iš esmės santykiai pagristi ketvirtuoju straipsniu. Jeigu kas nors domisi, siūlyčiau pasidomėti ketvirtuoju straipsniu, nes manau, kad Lisabonos vadovų susitikime tai taps svarbių klausimų. Bet aš pritariu minčiai jog šiandien NATO yra nepakankama imtis tų saugumo iššūkių, kurie mums iškyla. Ji yra svarbi, tačiau ji yra nepakankama. Ji neturi kai kurių įrankių, kurių tikrai reikia. Ir noriu pateikti, pavyzdžiui, kitokį pasiūlymą. Vietoj siūlymų plėsti penktąjį straipsnį, atsi, truputį atsitraukime ir pamastykime apie kitas grėsmės iškylančias visuomenių saugumui ir galbūt tuomet prieisime kitokių išvadų. Vienintelė prievalė, me, kurią, kurią mes turime abipus Atlanto vieni kitiems yra penktas straipsnis ir Šiaurės Atlanto sutartis e, ko, iškilus ginkluotam užpolimui, įvykus ginkluotam išpolimui. Tai nebūtinai gali būti ginkluotas užpolimas, bet na, turime įsivaizduoti, turime mąstyti apie visas galimybės, kokia tai ataka gali būti. Taip pat prisiminkime, ką ES nuveikė pastaruoju metu. Jo, ir prisiminkime, kad gamtinės nelaimės atveju arba žmogaus sukurtos katastrofos atveju mes, mūsų sistemos e, padėtume vieni kitiems, tačiau mes to garsiai nesakome. Galbūt reiktų transatlantinio solidarumo įsipareigojimo, kuris papildytų penktąjį straipsnį e, ir tą apibrėžimą apie ginkluotą užpolimą. Tai būtų civilių solidarumas. Pavyzdžiui, padėtis Meksikos įlankoje šiuo metu. Tai, tai ko, taikos sąlygomis e, Katrinos, ura, Katrinos uragano pasiekmes. Manau, kad mes tokio solidarumo pageidautume ir tikriausiai europiečiai norėtų, kad jungtinės valstijos e, apsaugok viešpatė padėtų europiečiams iškilus kokiai nors nelaimiai. Pabandykime mąstyti plačiau ir pagalvoti apie tai, koks yra JAV ES santykių vaidmuo E, kalbėkime apie visuomenėms iškylančias grėsmes, apie tai, kam visuomenės yra neatsparios ir ta vadinamoji saugumo architektūra nėra taip išplėtota, kaip buvo galima ją išplėtoti. E, Ačiū. Dabar e, ponas Marinakis, paskui daktarė Arbatova, kurie pasisakys ir kalbės apie SBO reformą ir pristatys pono Medvedevo aps, pasiūlymą, o po to suteiks žodį iš karto ponui Butikofe ir ponui Landsbergiui. Prašau, ambasadorius, ambasadorė Marinėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Man ir mano šaliai tenka ypatinga garbė dalyvauti šiuose Europos parlamento klausimuose tema, kuri buvo svarbiausia ESBO darbo tvarkė pastaruoju metu - Europos saugumo architektūra. Kad prisidėčiau prie diskusijų, pabandysiu pristatyti ESBO perspektyvą trumpai ir pristatyti, kuo mes remiamės ir kaip mums sekasi gyvendinti Korfų procesą, nes tai tai tapo svarbiausiu uh, 2009 e, klausimų, kuomet e SBO pirmininkavo Graikija. Graikija perėmė pirmininkavimą po to, kai Euroatlantiniam saugumui iškilo didžiuliai iššūkiai. Kaip žinoma, krizės paprastai paskatina pažangas siekiai kažką tobulinti. Taigi 2009 ginkluotas konfliktas Gruzijoje pakeitė mūsų požiūrį į saugumą tame regione. Taip pat žymėjame 20-asias Berlyno sienos žlugimo metinės ir šaltojo karo pabaigą. Tai buvo proga e, pasidžiaugti pažanga, kurios pasiekime per pastaruosius du dešimtmečius, bei taip pat momentas apmastyti dabartinę mūsų padėtį Europos saugumo kontekste. 2009 krizė atskleidė, kad e, vieningas žemynas paremtas vieningais principais, e, taip gražiai pristatytas 1979 m. Helsinkio baigiamajame akte, buvo tapo realybė ne visoms Europos tautoms. Ir, ir kai kam štai išlieka dar tikslu nuo 2008 gruodžio iki 2009 gruodžio pe, visos 56 ESBO dalyvės dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą dirbti drauge, kad pasiektų šios vizijos įgyvendinimo ESBO pagrindu. O tam, kad visi būtume šių pastangų dalimi, norėčiau pacituoti keletą pagrindinių ESBO dokumentų kurie yra svarbus saugumo, Europos saugumo kontekste. Visų pirma, Helsinkio aktai, kuriame tarp valstybinis saugumas siejamas su uh, saugumu valstybių viduje. Taip pat turime prisiminti pagrindinį principą, kad saugumas yra nedalomas, kaip įtvirtinta 1919 m. Paryžiaus hartijoje. O visų dalyvaujančių valstybių saugumas yra susijęs SBO vadovo susitikimas Stambule. Dalyvaujančios valstybės patvirtino, kad jos savo santykius plėtos laikydamosi e, visapusiško saugumo sampratos, kur svarbiausi dalykai yra e, partnerystė, solidarumas ir skaidrumas. Ir kiekvienos dalyvaujančios valstybės saugumas neatsiejamai susijęs su visų kitų valstybių saugumu. Aisai. We will address the human, economic, political and... Hmm, kalbėsime apie žmogiškąją ekonominį ir politinį saugumo matmenį. Toliau saugumo ir politinių aspektų koncepcija, kad vienų šalių saugumas negali grėsti kitų šalių saugumui. Visos 56 SBO narės, ar jos visos įgyvendina tuos e, įsipareigojimus? Dėja, ne. Pastaruosius 20 metų tie įsipareigojimai buvo pažeisti arba taikomi arba jų laikomasi selektyviai. Taigi, tik tikriausiai mūsų neturėtų stebinti tai, kad 2009 sausio mėnesį, kuomet Graikija perėmė pirmininkavimą ESBO, beveik visi Europos saugumo darbo tvarkės aspektai buvo pažeidinėjami. Pietų Kaukaze, Pietų Europoje ir Rytų Balkanuose tie klausimai dar išlieka aktualūs. Kai kuriuose regionuose įsiviravo atvirkščia situacija. Taip pat ginklų kontrolės mechanizmas yra aklavėtėje jau kurį laiką. Ta, taip pat turiu pas, kai ką pasakyti ir apie Europos įprastinės ginkluotės Europoje sutartį. Režimas pagal šią sutartį leido sunaikinti daugiau nei 60 tūkstančių sunkiosios ginkluotės vienetų po 1992 metų. Taip pat nepasitikėjimas ir įtampos platesnėme Europos regione pakenkia mūsų gebėjimui solidariai imtis grėsmių saugumui Afganistane ir kitur. Europos saugumas pasiekė mm, kraštutinę padėtį Europoje visur. Ir 2009-aisiais Rusijos prezidentas Medvedevas paragino inicijuoti dialogą saugumo klausimais Europoje ir atitinkamai adaptuoti egzistuojančius meka mechanizmus. Jei Rusija teisė tai ar neteisė tai mano, kad ji nėra traktuojama kaip visa teisė Europos saugumo santykių dalyvė, tai tai turėtume laikyti rimta problema ne tik Rusijoje, bet ir visoje e SBO bendruomenėje. Rusijos raginimas inicijuoti saug, dialogą saugumo klausimais Europoje buvo išgirstas prezidento Sarkozy, kuris akcentavo visapusiško požiūrio į saugumą svarbą ir paragino visas SBO valstybės investuoti pastangas ir laiką ir išsiaiškinti, kokios priežastis paskatino pasitikėjimo išnykimą Europoje ir Eurazijos regione. Graikija savo pirmininkavimo SBO metu nusprendė, kad reikia pasinduoti galimybę ir bandyti keisti situaciją. Mes taip pat buvome įsitikinę, kad atviras, nuoširdus, pasitikėjimų paremtas dialogas jau buvo būtinas ilgą laiką, atsižvelgiant į iššūkius grešiančius saugumui SBO šaliuose. Nuo Helsinkio iki Korfų įvy, pirmasis pasikeitimas nuomonėmis įvyko 2008 gruodžio mėnesį e, Helsinkio ministrų konferencijoje kontekste. Tuo metu buvo užduota daugiau klausimų nei sulaukta atsakymų. Praėjus pusmečiui po aktyvių konsultacijų Vienoje 56 valstybių ministrais vėl susitiko 2009 birželio mėnesį Korfu, kur buvo susitarta dėl būtinybės drauge išnagrinėti uh, E, saugumo iššūkius Europoje ir Europai ESBO teisės aktų kontekste. Toliau, remiantis gairėmis patvirtintomis po Korfu, Vienoje įvyko neoficialios konsultacijos, kuriuose buvo vertinama padėtis, vertinant viską pagal tai, kokie kokios grėsmės iškyla platesniam Europos saugumui. Ir po to Korfų procesas davė pirmuosius rezultatus. Bendras pasitikėjimas, noras klausytis vieni kitų, geresnis supratimas ir laipsniškas partnerystės dvasios atkūrimas. Svarbiausia yra tai, kad taip buvo nutiestas kelias Korfų politinės deklaracijos patvirtinimui, kor, Korfų sprendimui priimtam Atėnuose. Taigi Korfų procesas, kuris prasidėjo kaip e SBO pirmininkančios valstybės iniciatyva, buvo priimta visų 56 valstybių. Turime kalbėti ir apie e SBO parlamentinę asamblėją. Ir todėl Atėnuose buvo e, nuspręsta pakviesti ESBO parlamentinę asamblėją ir kitas e, parlamentinės asamblėjas partnerės prisidėti nuo Atenų iki Alma Atos. 2010-aisiais Graikija paskatino Korfų programos e, pasklidimą visose sritise, kur buvo akcentuoti trūkumai. Svarbiausia, kad tai vyksta dialogo keliu, keičiantis mintimis, supratimas ir suvokimas gilėja. Proceso vertybė, vertingumas yra pats procesas. Nepamirškime, kad Helsinkio proceso kontekste per, prieš 55 metus metus buvo patikta daugiau nei šimtas pasiūlymų ir aptarta prieš e, susitarant dėl Helsinkio baigiamojo akto. Ir būtent šių mainų dėka ir buvo sukurta Helsinkio dvasia, kurios dėka pavyko iš naujo suvienyti mūsų žemyną. Kas mūsų laukia ateityje? reikia užtikrinti, kad visi e, pasijustų deklaruoto tikslo savininkais ir jo siektų. Tai užtrunka. Taigi mes turime būti ambicingi ir nusiteikę pragmatiškai. Turime siekti praktinių rezultatų, nors tai gali užtrukti ilgiau nei pradžioje buvo planuota. Taigi, atsižvelgdami į tai, SBO ministrai ruoždamiesi ministrų konferencijai Almatoje, kuri vyks šių metų Liepos mėnesį, turėtų pamastyti, kaip sustiprinti, pagilinti procesą ir kaip pasirenkti ESB e vadovų susitikimui, kuris vyks metų pabaigoje Astanoje. E, susitikimas Astanoje tikrai neturėtų būti kelio galas. Mes esame tik tai, mes tik pradėjome įsibėgėti Korfų procese. Ir Kazachų pirmininkavimo siūlymų reikėtų išlaikyti Korfų e, iniciatyvos suteiktą pagreitį, kad išlaikytume, nepamirštume strateginio tikslo sukurti visapusišką saugumo koncepciją labiau struktūrizuotame kontekste. Ir čia turime kalbėti apie strateginę viziją, kaip saugumo bendruomenė įsigalio, įsivyrautų nuo Vankuverio iki Vladivostoko. Ponios ir ponai, dažnai kyla štai koks klausimas, kodėl dialogos Europos saugumo klausimais inicijuojamas FBO, o ne kitose formuose. Noriu pristatyti pagrindinės priežastis. E, e, narystė ESBO reiškia, kad joje, toje organizacijoje dalyvauja daug, daugiausia šiaurinio pusrutulio valstybių. Kitas dalykas - SBO nedalomo ir bendradarbiavimų grindžiamo saugumo koncepcija. Toks požiūris į saugumą yra ne tik ESBO skiriamasis bruožas, bet tai yra pažangios pasaulio saugumo koncepcijos bruožas saugumas apima daug daugiau nei vien karinių pajėgų balansą ir daro prielaidą, kad krizės priežastis yra ekonominės, ar aplikosauginės, ar humanitarinės visada turėtų būti sprendžiamos sinchroniškai, užtikrinant karinį skaidrumą ir imantis e, pasitikėjimą stiprinančių priemonių tarp partnerių. Taigi SBO ir įkūnija šią koncepciją ir būtent ją dėgė savo nariam. Tai buvo patvirtinta ir politinėje deklaracijoje kur, dėl korfų proceso. Jau baigiu, ponė pirmininkė. Korfų procesas buvo ištobulintas remiantis tomis pačiamis vertybėmis, kuriomis remiasi Europos Sąjunga. Tai yra, kad kiek, kiekvie, pagarba kiekvieno asmens uh, orumui, žmogiškajam orumui. Ir šią koncepciją paremė visos na, valstybės narės. Tai susijęs su mūsų bendra Europos žemynų vizija ir mūsų mums bendromis pamatinėmis vertybėmis. Taip pat tai susiję su iššūkiais saugumų 21-ame amžiuje. Graikiai didžiuojasi tuo, kad jie teko istorinė galimybė prisidėti prie tokių procesų paskatinimo. Ačiū. Now, Arbatova, please. Ačiū toliau žodis profesorė Arbatovai. Uh, thank you very much uh, for the invitation uh, to the hearing. Labai ačiū už tai, kad mane pakvietėte į šį klausimą ir ačiū už tai, kad suteikėte galimybę išsakyti Rusijos požiūrį dėl šių tarptautinių santykių. Aš manau, kad yra labai simboliška tai, kad šis klausimas vyksta birželio 22 dieną. Ši data tiek man, tiek ir mums primena didžiausią e, nacionalinę tragediją šiolaikinėje Rusijos istorijoje. Dėl totalitarinio Stalinio režimo žuvo daug žmonių. Na ir savo pasisakymo metu aš dėmesio skirsiu trims klausimams. Visų pirma, ar mums reikia naujos uh, saugumo sistemos Europoje, taip pat kalbėsiu apie Rusijos iniciatyvą. Koks yra tos iniciatyvos turinys? Na ir galiausiai kalbėsiu apie amžinąjį klausimą. Ką reikėtų daryti toliau? Visiškai neseniai vyko viena tarptautinė konferencija skirta ES ir Rusijos santykiams ir vienas iš mano kolegų pasakė štai ką, kodėl reikėtų keisti dabar egzistuojančią saugumo sistemą, jeigu mes galime užtikrinti savo saugumą be Rusijos. Mes negalime tai daryti prieš Rusiją, bet mes galime pasiekti tą saugumą be, Rusi, be Rusijos. Na ir aš galėčiau dviejopai paprieštarauti tokiai pastabai. Visų pirma, negalima sukurti Europos saugumo, kuris apsiribotų vien tik ES ir NATO sienomis. Grėsmės yra tarptautinės, tai yra puikiai žinoma ir Rusija taip pat turi kovoti su šiais iššūkiais. Na, o antra yra štai ką. Kadangi Rusija yra tame pačiame žemynė, kaip ir ES ir NATO, uh, Taip pat reikia pastebėti, kad Rusija turi didžiulį ekonominį, technologinį ir karinį potencialą. Ir jeigu būtų kažkas daroma be Rusijos, tai Rusija tai suvoktų kaip kažko darima be Rusijos, prieš Rusiją. Na, o dabar, kai pasikeitusi situacija Europoje, kai Europa nebėra pedalinta į dvi dalis, reikia viską apgalvoti iš naujo. Paprastai, jeigu vykdavo kažkokie pasauliniai karai, po jų įvykdavo ir konferencijos, kurios nustatydavo naują tvarką. Tačiau po to, kai pasibaigė šaltasis karas, tokios konferencijos neįvyko. Tiesiog žlugo rytinė Europą ir vakaruose susidarė toks įspūdis, kad nėra poreikio kažką keisti. Ankstesnė dvinarė, dvipolinė sistema buvo labai primityvi, tačiau ji įvykdė savo tikslą. Šaltasis karas baigėsi prieš 20 metų. Atsirado naujų grėsmių saugumui. Tačiau jeigu pažvelgtumėm į dabar egzistuojančią saugumo struktūrą, tai pastebėtumėm, kad joje yra daug senų fragmentų, yra ir kelios naujovės, kurios netitinka naujų iššūkių saugumui. Po to, kai e, Europa yra nebepadalinta į dvi dalis, kilo dvi didelės krizės, tai yra Kosovo krizė ir krizė Kaukaze 2008 metais paaiškėjo, kad nei viena iš egzistuojančių institucijų, kuri turėtų spręsti tokius konfliktus, nebuvo pajėgi susidoroti su pirma rimta krize naujoje nebepadalintoje Europoje. situacija buvo tiesiog paralyžuota. NATO nesugebėjo išspręsti visos problemos. Buvo vykdytos keletos operacijų rytų kryptimi. Na ir dėl to kilo daug saugumo problemų tarp Rusijos, Rusijos santykiuose su vakaruose. Naujoje Europoje, kuri nebepadalinta į dvi dalis, nepakanka NATO. Kažkam reikia dėrėtis tarp NATO ir Rusijos ir tokį dėrybininko vaidmenį prisijėmė ES, kuri beje nėra saugumo institucija. Dabar keletą žodžių apie Medvedevą iniciatyvą. Kai vyko Kaukazo krizė, visi buvo šokiruoti. Ir dėl to vėl atgyjo diskusijos Europoje dėl naujos saugumo struktūros. Prezidento Medvedevo iniciatyva iš pradžių buvo sutikta labai skeptiškai, kai kurie politikai ir politikos analistai sakė, kad Tai tarsi prieštarauja Gorbačiovo iniciatyvai dėl bendrų Europos namų. Kiti sakė, kad Medvedevo iniciatyva tiesiog norėjo suskaldyti europiečių ir amerikiečių vienybę. Jeigu mes kalbame apie Medvedevo iniciatyvos esmę, tai šią iniciatyvą turėtumėm suvokti kaip tam tikrą žinę, kad dabartinė saugumo struktūra neveikia, kad ji yra pasenusi. Taigi būtina tą struktūrą peržiūrėti ir ją atnaujinti. Po pusantrų metų ta iniciatyva virto Europos saugumo sutarties projektu. Aš tikrai nenoriu gilintis į tos sutarties turinį, kadangi, kadangi mus labai spaudžia laikas. Bet pasakysiu štai ką. Galbūt tiesiog paminėsiu keletą elementų. Tokia sutartis turėtų būti teisiškai saistanti. Ji turėtų būti skirta visoms Euroatlanto, Europos ir Atlanto regiono šalims nuo Vancouvero iki Vladivostoko. Ten reikėtų kalbėti apie abipusį bendradarbiavimą. Rusijos vakarų partneriai tokią sutartį kritikavo. Buvo sakyta, kad uh, sutartis negali būti teisiškai saistanti, nes joje trūksta apibrieščių ir įgyventinimo mechanizmų. Šis dokumentas daugiau yra skirtas įprastiniams saugumo klausimams, bet nesižvelgti į naujas grėsmės saugumui. Taip pat buvo sakyta, kad tą sutartimi bandoma atskirti tarsi suskaldyti ES ir JAV vienybę. Sutartie turėtų būti atsižvelgta į realybę. Visų pirma, įprastiniai saugumo klausimai vis dar svarbus Rusijai. Ir jeigu nepasikeis NATO ir Rusijos santykiai, tai gali kilti konfliktų. Antra, Rusija norėtų, kad E, siekia, kad e, tokia sutartis būtų e, teisiš, teisiškai saistanti, nes jau yra turima nelabai kokios politinės patir, patirties dėl grinai politinio susitarimo. Sunku įsivaizduoti, kad kokia nors NATO valstybė prašytų Rusijos jos apsaugos, bet taip pat sunku įsivaizduoti, kad kažkokia posovietinė šalis prašytų pagalbos iš NATO arba JAV. Medvedevo pasiūlyta sutartis galėtų tapti pagrindu saugumo dialogui. Toje sutartyje reikėtų atsižvelgti abiejų pusių poreikius ir Rusijos suvokimą į saugumą. kalbant apie kreipimas į sąjungininkus, tai niekas to nedarytų, jeigu nekiltų esminių problemų tarp JAV ir ES. Na ir paradoksas yra štai koks. Obamos administracija pabrėžia, kad egzistuoja kad, ne, kad nereikėtų kaltinti Bušo administracijos dėl ankstesnių problemų. Ką galima padaryti? Kaip žinia, tiek Rusija, tiek ir vakarai nutarė nekurti naujų institucijų ir negriauti dabar egzistuojančių. Tai kitas dabar egzistuojančias saugumo sistemas tiesiog reikėtų atnaujinti. Man atrodo, optimalus sprendimas galėtų būti toks. Reikėtų perskirstyti naujas senas funkcijas ir vaidmenis senose struktūrose. Reikėtų užtikrinti ekonominį saugumą, bendradarbiavimą tarp ES, Rusijos, Turkijos, kitų NVR valstybių ir Turkijos. Tai padėtų užtikrinti ir energetinį saugumą susijusius su ES Rusijos partnerystė. Taip pat reikėtų užtikrinti saugumą Europos viduje reikėtų nuslapinti ekstremistinius judėjimus. Tai galima užtikrinti, vykdant bendradarbiavimą tarp ES, Rusijos ir kitų susijusių valstybių. Taip pat manau, kad reikėtų kurti bendrus e, greitojo reagavimo būrius. Be to, būtų labai gerai skatinti gynybos sistemų integraciją Taip pat reikėtų bendrai kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Toliau Europos išorės saugumas. Čia reikėtų kovoti su masinio naikinimo ginklais, terorizmu. Reikėtų traukti į procesą ir CSTO, saug, sprendžiant saugumo problemas Pakistane, Kaukaze. Noriu paminėti ir humanitarinius aspektus, kaip žmogaus, žmonių te, žmog, žmogaus teisės, vizų klausimai. Čia iš šių klausimų sprendimą būtų galima įtraukti ES ir ES tarybą. Po to, kai įsigaliojo Europos, Lisabono sutartis, ES tapo nau, labai svarbia žaidėja Europos saugumo srityje. Europos saugumas tampa vis svarbesniu dalyku. Koks vaidmuo ateityje teks ES saugumo srityje? Na, viskas priklausys nuo to, kaip ES sugebės kovoti su iššūkiais, vykdyti vidinę integraciją, kaip sugebės bendradarbiauti su partneriais, kurie nėra kurie nepriklauso jo struktūroms, visų pirma, su Rusija didžiausia ir artimiausia kaimynė. Taip pat reikėtų peržiūrėti santykius su NATO ir pagalvoti apie Euroatlantą erdvę. Man atrodo, kad tai padėtų naujus pagrindus euroatlantiniams santykiams. Ačiū. Thank you very much. Now, Mr. Butikofer, please. Ačiū dabar, panas Butikofer. Ačiū pirmininkė. Pratesiu daktarės Arbatovas mintį. Jis sakė, kad be Rusijos reiškia prieš Rusiją. Na, aš tikrai nežinau, ar mes galime vadovautis tokia dvinare logika. Niekas iš mūsų nesako be Rusijos. Tačiau mes nesakome ir su Rusija pagal Rusijos suvokimą. Daktarė Arbatova, aš Jums esu labai dėkingas už tai, kad Jūs taip aiškiai pasakėte, kad iniciatyvos, kurią Jūs minėjote, esmė yra NATO. Man atrodo, kad tai tikrai daug ką paaiškina. Aš turiu ir klausimą profesoriui Silvestriui. Jeigu aš teisingai jūs supratau, jūs sakėte, kad NATO užduotis yra organizuoti kolektyvinę gynybą. Na ir kalbant griežtai, ta užduotis jau buvo kvestionuota, nes yra nauja strategija. Norėčiau jūsų pasiteirauti, Kaip Jūs manote, kokia užduotis tampa, tenka kolektyviniai gynybai, ar jau NATO šios užduoties nebeturėtų vykdyti? Na ir dabar kreipiuosi pana Hamilton. Aš esu dėkingas už tai, kad jūs ES priskiriate vieną iš trijų ramščių vaidmenį. Aš norėčiau Jums pateikti klausimą. Galbūt aš nenugirdau, bet norėčiau pasiteirauti, ar ES kaip viena iš tų trijų Europos ramščių turi tam tikrą vaidmenį ir hard security srityje. Praktiškai mes tokią funkciją atliekame, vykdydami Atalanta misiją. Ar tai yra išimtis, kurios neturėtų būti, ar vis dėlto vadovaujamasi tam tikrą logiką, kurią galbūt jūs galėtumėte e, aprašyti? Antra. Jeigu yra tam tikras užduočių pasidalėjimas tarp įvairių institucijų, tai kam tenka integracijos užduotis? Įvairių indėlių integracijos užduotis, kas visą tai koordinuos? Kaip kad sakė Madeleine Albright ir jos grupė, yra tam tikra tendencija europizuoti NATO Galbūt tai yra bereikalingas dubliavimasis. Gal tiesiog bandoma NATO primesti visus, visą atsakomybę. Na, iš Vašingtono aš esu girdėjęs labai įvairių signalų dėl ES vaidmens. Viceprezidentas Haydn netgi nemini ES, kalbėdamas apie Europos saugumą. Kaip Jūs manote, ar Vašingtone yra skirtingos pozicijos dėl saugumo? Hillary Clinton išsakė dvi pozicijas Paryžyje. Gal galite paaiškinti? Ačiū toliau žodis pana Landsbergiai. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> My question is rather for... Ačiū pirmininkė. Mano mm, klausimas labiau būtų profesoriams Silvestri ir Hamilton. Kaip atsimenu iš savo ankstesnio gyvenimo, 93 Rusi, metais Rusijos prezidentas Jelsinas turėjo idėją, mm, kad būtų sudaryta visos Europos saugumo sutartis, kuri turėjo pakeisti NATO kaip tariamai pasenusią, panašiai kaip kad buvo Varšuvos paktas. Ir turėjo tarnauti Europos valstybių konsolidavimui, kuriant bendryje mm, su Rusija, pačioje Rusijoje švelnaus veto savoką padarančią niekinę be Rusijos. Be to galimai tai e, Europa būtų e, bendro žemynų e, savoka taikoma. Aišku, mes nesame tokie naivus ir Rusijos Rusijos veiksmai būtų empacija ir jeigu pažvelgtumėm į Balkanus, tai matome, tačiau niekas be Rusijos tą savoką panašu įgauna sėkmės ir šiandien. Šiandien e, girdime, kad bet kas be Rusijos visuomet bus Rusijos paranoiškai interpretuojama kaip nukreipta prieš Rusiją. Realiai Gruzija negali būti padalinta ir okupuota be Rusijos, kaip e, Karabachas ar gretimos e, Azerbaidžiano teritorijos, negali būti Armenijos paimtos be Rusijos. Tačiau ar tai yra tikras taikos kūrimas? ar naujoji prezidento Medvedevo koncepcija dėl visapusiškos Europos saugumo koncepcijos realiai atsispindi Kaukaze, ar yra kažkas tai tai naujo, kas turi būti diskutuojama laikantis spaudimo, ar tai e, turėtų būti tik tai senovinio šedevro e, kažkokia tai replika. Ir jeigu yra kažkas realiai naujo, kas tai yra? Ačiū. Have Ačiū. Dabar iš tų, kas jau mm, per pirmąją dalį uždavė klausimus, taip pat noriu užduoti dabar klausimus, ponia Liozinkė ir ponia Gomeš. Labai kreipsiuos į jūs prašydamas atsisakyti tų klausimų. Aš noriu dabar paprašyti mūsų prelegentų atsakyti į jau užduotus klausimus, kadangi mūsų laukia dar labai svarbus klausimas ir ponas Brokas štai atėjo, kuris pristatys tą klausimą. Taigi labai prašau jūsų sutikti su mano prašymu. Dabar paprašysiu prelegentų atsakyti ir tada užbaigsime diskusijas ir perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Ponas Silvestri, ponas Hamiltonas, prašom. Okay. Okay. Gerai, 30 sekundžių, ar galite sutilpti ir pane Liuzing? 30 sekundžių, jeigu jūs norite. Jei neviršite 30 sekundžių, tada gerai, prašau. Excuse me, now, Mrs. Gomes, 30 sekundžių. Pane Gomes, 30 sekundžių. Ambasadorė Marinakė, jūs sutinkate su pono Hamiltonu, kad vietoj ES misijos Gruzijoje SBO gali atlikti tą darbą. Prisimenu, ką profesorė Albatova pasakė, nesutinka su tuo, ji galvoja, kad SBO buvo paralyžuota. Ir Klausimas profesorė Arbatovai, ar jūs galvojate, kad tas nenoras iš europiečių pusės e, įsijungti į naują saugumo architektūrą, ką siūlo Rusija, sėtina su tuo, kad yra įtarimų? Ar iš tikrųjų Rusija yra demokratiška valstybė? atsižvelgiant į tokius autokratiškus um, priespaudos pasireiškimus, ką matome Čečienijoje, ką matome pietose, kuomet žmogaus, su žmogaus teisų aktyvistais elgiamas atitinkamai. Pane Lozing. Ačiū. Norėčiau pasiteirauti dėl Rusijos. Yra NATO strategija 2020 tiesiems metams. Ten kalbama ir apie draugiškus santykius Rusiją, tačiau tą pat metu pabrėžiama, jog reikėtų saugotis tokios galimybės, kad Rusija nusigręžtų priešingą kryptimį. Ką Jūs apie tai manote? Norėčiau pasakyti, kad saugumo sistema turėtų ginti teisėtus visų toje sistemoje dalyvaujančių pusių interesus. Aš manau, kad 2020 m. strategija e, to nepadaro. Pagalvokime apie Gruziją, Ukrainą, ar jos apsaugotos ir pagalvokime apie tai, ar Rusijos e, pasiūlymas dėl sutarties tam neprieštarauja. To aš ir apsiribosiu ir su nekantrumu laukiu jūsų pastabų. And... Ačiū dabar panas Silvestri. Ir po to kiti. Gerbiamam Butikoferiui norėčiau pasakyti, kad aš sakiau, kad NATO taip jau yra, kad suteikia mažiau saugumo nei, nei senesniais laikais, tačiau tai nereiškia, kad kitos institucijos užtikrins kolektyvinę gynybą. Deja, mes turime silpnėjančias kolektyvinės gynybos institucijas. Ir pagrindinis dalykas, ko mums reikia Europoje, jeigu mes galvojame, kad e, kyla nauja grėsmė, kuriai reikalinga kolektyvinė gynyba, tai yra turėti JAV mūsų pusėje ir prisidėti. E, ir turėti, kad JAV prisidėtų, papildytų mūsų kolektyvinę gynybą, kadangi yra toje, joje trūkumų. Tačiau problema yra ta, ar tikrai JAV bus tada, kai mums jų reikės. Kol kas šiandien tai nėra taip jau aišku ir taip garantuota, kaip buvo anksčiau. Aš pasakysiu paprasčiau. Aš manau, aš nežinau, ar europiečiai sužlugdys NATO. Vienintelė šalis, kuri gali sužlugdyti, sugriauti NATO, tai yra JAV na, galbūt nesugriauti, bet e, gali sumenkinti NATO vaidmenį, kadangi NATO nebesugebės suteikti tokių paslaugų ir tokios pagalbos, o kokių prašo e, JAV. Tuomet aš manau, kad tikrai būtų tinkamas laikas kalbėti galbūt ne apie tai, kaip reikėtų pakeisti NATO ar kažką virš jos uždėti, bet kaip gal, būtų galima užtikrinti geresnį dialogą tarp amerikiečių ir europiečių. Ir čia aš manau, kad būtent geriau, kad europiečius atstovautų Europos Sąjungą, atsižvelgiant į tuos klausimus, kuriuos kelia amerikiečiai. Būtent dėl to ko jie nori pasiekti ateityje, kas būtų mūsų interesas dėl Jelcino 93 metų ir bendrai tos diskusijos apar to, ką Nadė Arbatova ir kiti dar pasakys to klausimo, aš tik noriu pasakyti, kad čia yra problema Rusijai visų pirma suprasti, ko jinai nori. Jei aš teisingai supratau paskutinį dokumentą, tą karinę strategiją, kurią parengė rusai, Ir panašu, kad Rusijos gynybos ministras ir nes vadas teigia, kad pagrindinė grėsmė Rusijai vis dar yra NATO. Jie taip pat daro skirtumą tarp pagrindinių grėsmių ir tos rizikos Mm, kuomet reikėtų imtis veiksmų. Tačiau visiškai aišku, kad jeigu pagrindinė grėsmė Rusijai yra vis dar NATO, net jeigu tai, yra, tai ir nėra operatyvinė grėsmė, nes tai nėra apibūdinama kaip operatyvinė grėsmė, tai vis dar reiškia, kad, tai yra, kad vis dar bus sunku parengti bendrą saugumo dokumentą. Aš manau, kad tai yra problema, su kuria susidurs rusai. Aš nemanau, kad mes turėtumėm baimintis, jog rusai dominuos Europoje, vakarų Europoje, Europos Sąjungoje, gal priešingai. E, reikėtų pasakyti, kad rusai baiminasi ekonominio ir kultūrinio dominavimo, kuris galėtų ateiti iš vakarų į Rusiją. Tačiau faktas yra tas, kad mes neturime aiškios e, aiškaus apibrėžimo iš pačių rusų, kai, kas tai yra, ko jie nori. Uh, sort of related... Panas Butikoferis uh, manęs teiravosi dėl ES, visų pirma, dėl uh, tvirto saugumo. Čia, sakyčiau, Na, visų pirma, kas tai yra? Kalbant apie Balkanus, čia ES ėmėsi vadovaujančio vaidmens, NATO daug ką darė, tačiau būtent ES sukūrė pagrindą ir JAF labai padėjo visose sritise, netgi paskyrė pareigūnus, kurie dirbo ES misijai vadovaujant ES tie aš manau, kad JAV tikrai parodė didžiulį paramą ES ir jos veiksmams. Pagrindinis klausimas, aišku, čia dėl NATO ir RS diskusijų, tai labiausiai būtų teologiniai klausimai, bet pagrindas yra tai, kad yra tas pats paketas valstybių, tas ta patys instrumentai, tik tai skirtingos institucijos, kurios dažnai netgi yra tame pačiame mieste, bet nesikalba tarpusavį ir galbūt tai būtų problemos esmė. Uh, ne tai, kad ar NATO ir e, e prieš pastatant ES, kas turėtų būti daroma, bet esmė yra tai, kad kai eina kalba apie o, saugumo iššūkius, kokius mes turime pajėgumus. 99-ais e, savoka buvo, supratimas buvo toks, kas, e, tinkame, kokie iš institucijų būtų tinkamiausia krizės atveju, kas būtų pirmas NATO ar ES krizės atveju. Šiandien aš manau, kad reikėtų apsisukti visiškai kitaip ir um, tos senos diskusijos nebeturi prasmės. Dabar klausimas būtų, ar tai būtų Berlyno plus susitarimas ir jeigu NATO kažką darytų, kas padėtų ES tam tikrų m, mm, išteklių prasme, priešingai apsisukus, ka, jeigu ES kažką darytų, ką NATO darytų, pažiūrėjau, su Kongo ir taip toliau. Pavyzdžiui, jeigu ES turi perkelimo pajėgumus, žvalgyminius pajėgumus, amerikiečiai galėtų atskristi tenai, ar jie galėtų kažkokias operacijas vykti. Tai yra kitaip, kitaip to, žodžiais tariant, tai būtų pajėgumo klausimas. Kitas dalykas dėl uh, pajėgų, ar čia NATO turėtų tai daryti daryti, ar reikėtų nuspręsti, kad jeigu NATO to nedaro ES, tai darytų, tačiau ar turėtų galimybę įprieiti prie kažkokių tai NATO išteklių. Ir kitas dalykas, ar abi institucijos veiktų iš vien, kaip kad Balkanų valstybės ar Afganistane, ar nei viena iš institucijų neveiktų. Ir vėlgi sugrįžtumėm prie norinčiųjų veikti koalicijos. Būtent, e, kai mes kalba apie tautinės valstybės, klausimas yra, ar norime spręsti saugumo iššūkius kartu, ar norime iešku, ieškoti kelių veikti iš vien ar ne. Kitas dalykas, galime kalbėti apie Berlyno plus atgrįžimą atgal, nes būtent NATO daug, da, e, daug ko nedaro civilinės ir tie, ką daro ES. Taigi NATO kartais, kai veikia, jai yra reikalinga kartais na, ES ištekliai. Taigi atvirkštinis variantas, e, lygiai taip pat kaip kaip aš pirmai sakiau, kuomet ES reikia NATO išteklių. Dar klausimas buvo dėl skirtingų mm, nuomonių galbūt. Sekretorė Clinton, man atrodo, kovo mėnesį labai aiškiai pasisakė, kad ši administracija uh, tikrai dėl NATO ir ES diskusijų neturi kokiu tai e, atbulinių minčių ar kokiu tai išlygų, jeigu kalba eina apie civilinę humanitarnę krizę ar e, civilinio humanitarnių pajėgų suformavimą. Yra, yra, yra ambas ambasadorius nekart apie tai kalbėjo, kaip dirbti kartu su ES. Taigi yra ieškoma būdų bendradarbiauti ir aš galiu pateikti kelis pavyzdžius, kur ES sureagavo, kodėl mes turime um, e, e, kiekviena iš mūsų sąrašus valstybių, uh, kurios turi būti stebimos dėl uh, galimų pavojų. Tačiau mes turime du skirtingus sąrašus, kodėl mes nebendradarbiaujame, kodėl nesikeičiam informaciją, kodėl nesikeičiame personalų, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie civilinio atsako koordinavimą. Pone Ašton, uh, o, tarkim, užsima tuo dabar, tačiau um, jeigu JAV kažko prašo, ES tos prašymus atmeta uh, ir atvirkščiai, aš sutinku, aš sutinku galbūt yra tam tikro nenoro bendradarbiauti, galbūt dažnai tas nenoras bendradarbiauti iš ES susiveda į tiesiog nenorą bendradarbiauti tarp ES valstybių bendrai. Uh, Man atrodo, Lisabono sutartis yra puikus pavyzdys. Vašingtone žmonės galvoja, na, <laughs> tikriausiai visą tai dar pablogino situaciją, nes dabar situacija yra dar neiškesnė Lisabono sutarčiai įsigaliojus pastarosius e, keliarius metus mes vis kartuojame, kad štai atsiras vienas tas telefono numeris, kuriuos, kuriuo Vašingtonas galės paskambinti į Europą ir atsilieps vienas konkretus žmogus, dabar vis tiek to neturime aiškiai ir turime suprasti, kad būtent tas e, abejingumas iš JAV susiveda labiau į tokius dalykus. Mes turime suprasti, kaip tie procesai veikia. Ačiū, ambasadorė Marinakė. Ir tada dar ponia Arbatova, bet labai trumpai prašau. Ačiū, aš, pakalbė, aš pabandysiu kalbėti kaip galima trumpiau. Ir žvelgiant retrospektyviai, netgi uh, uždarimo pasiūlymai iš tikrųjų e, yra labai sudėtingi ir todėl stiprintos pastangos tam, kad būtų galima vėl iš naujo jį atidaryti. Ir aišku, prireikė pakankamai nemažai laiko tam, kad dar likusios tarptautinės pajėgos e, ten vietoje suprastų, kad, kad geriau kuo daugiau, kad būtų geriau, kad būtų užtikrinta dviejų organizacijų atstovavimas negu vienos aišku, abiejų pusių veiksmus reikia atitinkamai vertinti, kad nebūtų tos juodosios skylės, kai eina kalba apie pastangą sukurti demokratinės institucijas Gruzijai. Aišku, kad tai ir buvo SBO buvimo ten esmė Tai bendrai vertinus, aišku, visi suprato, kokias laidas padarė, dabar stengiasi daug labiau, tačiau aišku, kad jau kai kažką, tai kažkokie, kažkokius veiksmus jau nutraukė, uždarai tą, tarkim, buvimą ten, po to labai sunku yra vėl iš naujo viską pradėti. Aišku, mes supratome, kad bandome eiti prieš srovę ir dabar vėl visi bando at, iš naujo atkurti tą misiją tenai, bet e, aišku, tai nėra paprasta padaryti. About... Pane Arbatova. Like to, uh... Labai ačiū. Aš norėčiau šiek tiek pakoreguoti Stefano pasisakymą. Kalbant apie Rusijos karinę doktriną, NATO plėtra vertinama ne kaip grėsmė, o kaip pavojus ir kalbama ne apie politinę plėtrą, ekspansiją, o kalbama apie NATO karinės infrastruktūros perkelimą anks, arčiau Rusijos sienų. NATO niekada nebuvo, nebūtų suformavusi kritinės pozicijos apie Rusiją, jeigu NATO laiku būtų baigusi savo vidaus reformą. Ir jeigu būtų radusi savo naują tapatybę naujoje, nebepadalintoje Europoje, galbūt uh, kaip mes sakome Rusijoje, ne, nemanoma būti truputį nešia, nešiai. Arba esi nešia, arba nesinešia. Reikėtų aiškiai suvokti, kad e, pagrindinė nesusipratimų priežastis yra skirtumai su Rusija, Rusijos susirūpinimas dėl NATO. Kaukazo konfliktas aiškiai parodė, kokie yra Rusijos santykiai su NATO. Na, dabar jūsų klausimas dėl EBPO. Rusija, po to, kai baigėsi šaltasis karas, buvo labai entuziastingai nusiteikusi dėl naujos, naujo SBO vaidmens, tačiau vakarai buvo visiškai nesuinteresuoti e, transformuoti SBO. Postsovietinė erdvė buvo padalinta tarp dviejų saugumo institucijų. NATO tapo atsakinga už uh, Centrinę ir Vakarų Europą, o ESBO buvo, tapo atsakinga už NVR erdvę. Na ir be abejo, EBPO išliks pagrindinis tarptautinis forumas, kur turėtų vykti plačios politi politinės diskusijos transatlantinėme regione. dėmesys buvo nukreiptas nuo tradicinių misijų link humanitarinių klausimų. Na ir mano požiūriu yra iš tikrųjų labai sudėtinga transformuoti EBPO į kažkokią naują saugumo instituciją. Jeigu EBPO būtų buvusi reformuota, na, ta reforma galbūt būtų buvę galima įvykdyti, tai vis dėlto nebūtų nauja institucija. Dėl ES ir Rusijos uh, santykių. Na, vyrauja didžiulis nepasitikėjimas tarp ES ir Rusijos. Kodėl? Po to, kai žlugo Sovietų sąjunga, mes visi turėjome labai didžiulių lūkesčių. ES tikėjosi, kad Rusija per vieną naktį virs klestinčią demokratiją, na, o Rusija tikėjosi, kad ES jai padės rasti tinkamą vietą naujoje Europoje. Tačiau tie lūkesčiai nepasiteisino. Ir leiskite man priminti, kad nors praėjęs dešimtmetis buvo pats palankiausias periodas ES ir Rusijos santykiuose, Vis dėlto pagrindiniai sprendimai buvo priimti valdant Jelcinui. Įvyko NATO plėtra, pasikeitė ES vaidmuo. Na ir narystė NATO tarsi tapo pagrindinę sąlygą postkomunistinėms šalims, kurios norėjo įstoti Europos Sąjungą. Taigi visų pirma, šalis turėjo įstoti NATO ir tik tada galėjo jau pulti Europos Sąjungos glėbę. Taigi, dėl to NATO teko vaid... neigiamas vaidmuo. Reikia padėti naują pagrindą mūsų santykiams ekonominė modernizacija turėtų eiti koja kojon su politinė modernizacija. Jeigu mes norime pritraukti investicijas, mes turime sukurti palankę vidaus aplinką. Tai reiškia, kad Rusija palaipsniui turėtų būti demokratizuota. Ačiū, ponas Lysekas mm, užbaigė. Pažadu kalbėti trumpai. Visų pirma, žvelgiu į poną Broką ir poną Sarijų Šavolskį ir kitus, kurie norėtų kalbėti iš apie išorės santykių tarnybą. Noriu Jums pasakyti, kad mes nesame kalti dėl to, kad vėluojame, nes pradėjome pusvalandžių vėliau. Taigi mes dirbame pagal darbo tvarkę. Kai kas kalbėjo apie Albright grupės pranešimą ir atseit tas pranešimas išspręs visas problemas. Man atrodo, kad tai yra misija neįmanoma, nes tai yra tik diskusijų pradžia. Man atrodo, kad mes, Europos parlamentas, mes visi turėtume tęsti šias diskusijas, įtraukdami ekspertus bei be abejo nacionalinių parlamentų atstovus. Ir norėčiau padėkoti visiems mūsų kalbėtojams, ekspertams esu įsitikinęs, kad tai nėra paskutinės mūsų diskusijos su draugė su jumis. Ačiū. So, uh, Ačiū visiems mūsų svečiams. Ir periname prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Išorės santykių tarnyba. Ir norėčiau pasakyti, kad pirmadienį, birželio 21-ąją, Madride, ponas Brokas, draugės su ponu Veršoftatu ir ponu Gvaltieri, dalyvavo susitikime su tarybos pirmininkė, taip pat vyriausiai įgaliotinė mm, ir išorės santykių tarnybos vadovę. E, Tame susitikime buvo sudarytas politinis sustarimas ir buvo sustata dėl e, tos tarnybos kūrimo sąlygų. Dabar norėčiau paprašyti pono Broko bendrai pristatyti šį susitarimą, o paskui vyks diskusija. Pone Brokai. Kolegos, noriu padėkoti už man suteiktą galimybę pristatyti Jums šį klausimą. Mes, mes pasiekėme susitarimo jis vyksta, jis buvo pasiektas, o įprastinė procedūra vyks, tai yra tik tai paskelbta deklaracija to susitikimo dalyvių. Ir dabar e, visos institucijos turi, visi atstovai turi užtikrinti, kad jų institucijos pritartų tam susitarimui, O Europos parlamente užsienio reikalų komitetas yra svarbiausias komitetas šiais klausimais. Dėl konkrečios procedūros sprendimas bus priimtas artimiausiomis dienomis. Man atrodo, kad bus reikalinga formali e, procedūra pagal, e, per, pagal, tar, pagal darbuotojų, Europos institucijų darbuotojų statutą, bet Tai bus nuspręsta, kaip jūs sakiau, artimiausiamis dienomis. Viskas priklausys nuo frakcijų vadovų, nes rytoj vyks susitikimas tarp parlamento pirmininko, komitetų pirmininkų, pono Roberto Gvaltieri, matau, kad jis yra čia. Vakar jis atstovavo socialistus, biudžeto komitetą ir suvaidino gana svarbu vaidmenį. Daugelie sričių mes nemažai pažengėme ir būtų prasminga susitarti dėl kažkokių saistančių galutinių procedūrų. Dėl to aš norėčiau Jums pasiūlyti rytoj svarstyti mano pranešimą. Aš jį pateiksiu. Pranešimas skambės lygiai taip pat kaip ir pono Ferhofštat pranešimas. Na ir tada reikės apsispręsti, iki kada galima pateikti pakeitimus. Man buvo pasakyta, kad konstitucinių reikalų komitetas nusprendė, jog pakeitimus galima teikti iki pirmadienio, kad paskui jos būtų galima aptarti frakcijose. Na ir vėliau jos aptarti 18 val. Aš siūlau, kad mūsų komitete jos būtų galima teikti iki 21 val. pirmadienio 21 val. O galbūt iki antradienio ryto, tai palengvintų dėrybą su kitais komitetais. Na, o plenarinėje sesijoje turėtumėm pademonstruoti gerą valią. Man atrodo, kad būtent toks kelias yra pats geriausias. Aš Jums pateiksiu pasiūlymą, kuris atitinka vakar dienos rezultatus. Na, o kas tam nepritars, galės pateikti pakeitimus. Jeigu dėl tų visų pakeitimų pasikeis pranešimo esmė, tai aš tada turėsiu pripažinti, kad aš ir mes blogai dėrėjomės. Tačiau aš tikiuosi, kad šiandien ir artimiausiamis dienomis tiek šiame posėdėje, tiek ir asmeniniuose pokalbėse, jeigu kas nors to norės, aš jūs sugebėsiu tikinti paremti mano pranešimą. Mes norime turėti veiksmingą tarnybą. Mes turime vyriausiąją įgaliotinę, mes norime kalbėti vienu balsu, mes norime e, veikti iš vien tam, kad šitą naudos turėtų mūsų piliečiai. Vis dėlto mes puikiai suprantame, kad e, ši tarnyba, o taip pat ir e, vyriausioji įgaliotinė, turi tarsi hybridinės funkcijas. su tam tikromis išimtimis visa tai yra bendros užsienio ir saugumo politikos kompetencijos. Vyriausioji įgaliotinė koordinuoja nuseklius išorinius santykius ir vadovauja išorės ir saugumo politikai. Visose kitose sritise jį turėti koordinavimo funkciją. norint išsiaiškinti konkrečias funkcijas, reikia labai atidžiai įsiskaityti į sutartį, pažiūrėti, kas ten parašyta apie plėtros, vystimus, bendradarbiavimo politiką. Turėtų vykti bendradarbiavimas tarp Europos komisijos ir išorės veiksmų tarnyba. Vyriausiai galiotinė kartu su kompetitingu komisaru teikia komisijos pasiūlymus, dėl kurių turėtų būti priimami sprendimai. Na, bet e, čia turi prisidėti ir kaiminystės arba plėtros komisaras. Išorės veiksmų tarnybos trečias skyrius taip pat turi būti traukiamas į bendradarbiavimą. Na, o parlamentui tenka e, funkcijos biudžeto, biudžeto kontrolės ir biudžeto vykdymo patvirtinimo srityje. Jeigu visos 27 val... Visos 27 valstybės narės paprieštaravo, kad ši išorės veiksmų tarnyba taptų e, komisijos dalimi. Šiai tarnybai yra skirtas atskiras biudžetas dešimtajame skirsnėje. Mano kolega galėtumės pateikti daugiau platesnės informacijos, jeigu norėtumėte. Turėtumėm užtikrinti, kad būtų visapusiškai taikomos tokios pat taisyklės šiai tarnybai, kaip ir taikomos komisijai, turiuomenį biudžetą, biudžeto kontrolės ir biudžeto vykdymo patvirtinimo kontr... taisyklės. Iš tarybos sprendimo galbūt ne visas tas matosi. iš tarybos susitarimo panašu, kad nebegalioja ankstesnis džentelmenų susitikimas. Ten, kur yra bendrijų kompetencijos, mes lik ir turėtumėm išsaugoti savo kompetencijas. Ateityje vykdant bendrą užsienio ir saugumo politiką. Vyriausiai galiotinė turėtų mums teikti visapusišką informaciją prieš priimant sprendimus apie vairias misijas ir taip toliau. Yra parengti dokumentai, kurie bus svarstomi plenarinėje sesijoje ir kaip buvo susitar, susitarta. Tarybos posėdžio protokolas taip pat bus paskelbtas oficialiajame ES leidinyje. Taigi yra ir tarybos dokumentas ir jis taip pat yra labai svarbus. Yra įvairių aspektų susijusių su biudžetu, kontrolę, tuos klausimus turės spręsti parlamentas, reikės konsultuoti su biudžeto kontrolės komitetu. Uh, Dėl personalo. Bent trečdalis personalo turėtų būti nacionaliniai pareigūnai. Tie nacionaliniai pareigūnai, skirtingai negu tai, kas dabar yra užtrausta, turėtų dalyvauti bendrose konkursuose dėl nuolatinių ES pareigūnų vietų. Taigi, jeigu jie turės pakankamai gabumų, sugebėjimų, jie galės tapti nuolatiniais ES darbuotojais, pareigūnais, dirbančiais išorės veiksmų tarnyboje. Taigi, jie tada nebebus priklausomi nuo nacionalinių valstybių. Jeigu pareigūnas žino, kad po kelių metų jis turės grįžti atgal į savo kilmės šalį, jisai išliks ištikimas tai šaliai, o ne Europos Sąjungai. Taigi tai yra tarsi smulkmenos, bet iš tikrųjų jos yra svarbios. Ateityje bent 60 procentų visų darbuotojų turėtų būti nuolatiniai ES pareigūnai mes nedarėme skirtumo tarp tarybos ir komisijos, nes ateityje ši tarnyba tiesiogiai samdysi savo darbuotojus, jų nebesiūs taryba arba komisija. Taigi tai bus nuolatiniai ES pareigūnai dirbantys šioje tarnyboje. Ir aš manau, kad tokiu būdu bus užtikrinta, kad tokių pareigūnų bus ne trečdalis, o daugiau na, bus ir komandiruotų darbuotojų iš valstybių narių, jie dirbs e, tam tikrose sritise, pavyzdžiui, tai galės būti kariškiai. Tačiau mes Tikrai nenorėtumėm, kad e, šioje tarnyboje dirbtų labai daug vyriausybių atstovų. Taigi tokios būtų esminės pastabos. Man atrodo, mums teks svarbus kontrolės vaidmuo išorės ir saugumo santykis rytyje. Dėl slaptų dokumentų. Likščiol mes turėjome, turėjome penkių asmenų komitetą, kuris galėjo gauti e, slaptus dokumentus. Turės vykti šios taisyklės peržiūrą. Ir buvo nutarta, kad jeigu parlamentas ar parlamento pirmininkas kreipėsi į ponę Ashton, prašydamas tam tikros informacijos, tarkim, rengdamas pranešimus. Kai reikia rengti pranešimus, sakykime, apie Afganistaną, tuomet pranešėjas X, norėdamas susipažinti su šios išorės veiksmų tarnybos dokumentais, gali tai padaryti. Aš pats esu dirbęs šiame komitete pirmininku ir mes visą laiką svajojame apie tai, kad a priori turėsime tokią galimybę susipažinti su tokiais dokumentais. Na, o dabar panašu, kad mūsų svajonė išsipildys. Na ir mūsų komitetui, komiteto vaidm, situacija pagerės mūsų vaidmuo taps panašus kaip nacionalinių parlamentų išorės santykių komit komitetai. Mūsų kolegos dirbantis biudžeto komitete arba biudžeto kontrolės komitete taip pat turės daugiau galimybių pagal šį susitarimą. Vyriausiai galiotinė gali atstovauti komisarai arba teisiniai tar tarybos atstovai. Ir aš manau, kad svarbesnis vaidmuo tenka ir mums. Pavyzdžiui, jeigu mes norime plenarinėje sesijoje padiskutuoti apie brandolinių ginklų naudojimą, mes galime tą ir padaryti. Jeigu vyriausioji galiotinė, tarkim, tuo metu yra Indijoje, ji negali dalyvauti mūsų diskusijoje, tai atvyksta jos atstovai. Taigi mes galime apie tokius klausimus diskutuoti, kada tik bus poreikis. Apibendrindamas galiu pasakyti štai, ką. Kad... Mes turėsime kompetencijų biudžeto, biudžeto kontrolės srityje. Tai yra svarbu. Taip pat turėsime daugiau politinių galimybių įtakoti tarnybą. Bus vadovaujamasi kompetencijomis pagal sutartį. vyriausybės galės mažiau įtakoti išorės veiksmų tarnybą. Ir būtent dėl to ši tarnyba bus veiksmingesnė negu kad e, anks, ta tarnyba, kuri buvo anksčiau pavaldi Solanai. Na, galbūt mes būtumėm norėję ir e, tobulesnės tarnybos, bet vis dėlto e, reikėjo siekti kompromiso tarp trijų su pusė institucijų. Kompromisas visą laiką yra kompromisas. Aš suprantu tuos kolegas, kurie kritikuoja kompromiso tam tikras dalis. Bet ar kritikuojant tam tikras kompromiso dalis nekyla grėsmė visam kompromisui? Galbūt ne viskas mums patinka, galbūt dar kai ką reikės išsiaiškinti, bet nepamirškime, tai yra vis dėlto kompromisas. Čia neįmanoma kalbėti apie viskas arba nieko, reikia dėrėtis kelioms institucijoms ir siekti tinkamo balanso. Aš manau, kad dabartinė situacija Europos parlamentui yra geresnė, negu kad jeigu tokios tarnybos nebūtų. Aišku, visą laiką gali būti dar geriau, bet Tai ir yra. Bet geriau toks kompromisas negu jokio. Vienas iš kolegų per pastarąsią savaitęs labai daug dirbo siekdamas, siekdamas geresnės pusiausviros lyčių lygybės rytyje. Taryba gegužės trečią dieną atsižvelgė į mūsų pasiūlymą, jį išplėtojo, jį įtraukė į preambulę ir ten kalba apie lygybę, didesnę lygybę tarp valstybių narių. Kai bus vykdoma peržiūra, jeigu tikslas, paaiškės, kad tikslas nepasiektas, bus tam skiriama dar daugiau lėšų siekiant tokio tikslo. Taigi mes džiaugiamės, kad mūsų pasiūlymas buvo trauktas į kompromiso turinį. Taigi tiek, ačiū. Ačiū. Aš apgailestauju, kad nesu pakankamai jaunas ir negaliu aplikuoti į tą tarnybą. bet e, aš pasižyminau vieną iš savybių, kurią minėjo ponas Brokas, kad e, galima aplikuoti į tą karjerą. Su sąlyga, jeigu išliks dabartinė sistema. E, ponas Gvaltieris dalyvavo vakar dienos diskusijose ir paskui suteiksiu žodį koordinatoriams ponui Salafrankai, poniai Neits ir ponui Tenokui. Ir po to Sanasarijai Švolski, po, ponas Janies, ponė Liuzink ir ponas Lunačekas. Pone Lunačekas, atsiprašau. Aš norėčiau pasakyti kaip koordinatorė, nes turiu grįžti į Kosovo tarp parlamentinį susitikimą. Ačiū. So, Mr. Gualtieri, you have the floor now. Pone Gualtieri, prašau. Ma io, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pratesti pono Broko užbaigtą mintį. Tai kompromisas, kurio buvo pasiekta dėrybų tarp įvairių institucijų metu. Ir tai kompromisas, kurio buvo pasiekta dėrybose vykusiuose pagal konsultavimosi procedūrą. Taigi parlamentui čia suteiktas tik tai konsultacinis vaidmuo. To neturime pamiršti, vertindami dėrybų rezultatus. Pakanka peržvelgti e, sąrašą dokumentų, kurie bus platinami Ir jeigu palyginsime tas, tuos du stulpelius, pamatysite, kad mm, konsultacijos su parlamentu arba parlamento nuomonės atsiklausimas įvyko sėkmingai. Mes iš esmės pakeitėme šį procesą į dalinį bendro sprendimų prieimimo procesą. Daug kas mane, kad to negalima padaryti. Taigi, manau, kad iš metodologinio požiūrio taško pasitelkus šią procedūrą mes pasiekėme neblogų rezultatų. Taip pat manau, kad iš esmės, vertinant turinį, mes pasiekėme gerą, gerą rezultatą. Išvengėme dvigubos rizikos. E, na, nebuvo sukurta nedidelė, visai neambicinga tarnyba ir išvengta buvo geografinio užduočių dubliavimo tarp komisijos ir tos tarnybos. Ir taip užlikome nuoseklus išorės veiksmų srityje ir pernelik nenutolome nuo met, bendrijų metodo. Mes kovojame už ambicingą tarnybą, plataus užmojo tarnybą, kuriai tuo pat metu būtų suteiktos plačios kompetencijos ir bandėme ją kiek įmanoma susijęti su komisija ir bendryjų požiūriu. Taigi manau, kad pasiekėme gerų rezultatų, ypač jeigu įvertinsime įvestus pakeitimus, planavimą, finansavimą komisijos ir komisijos narių uh, užduočių ir atsakomės apibrėžimą krizių valdymo sritis, kuri kuri, kaip manime, buvo neliečiama. Jeigu visą tai vertinsite, pamatysite e, deklaracijoje dėl tarnybos struktūros iš komisijos padalinio atsakingo už stabilumą ir taiką bei krizių valdymą. Ir vertinant tai, ką pateikė taryba, manau, kad parlamentas gavo to, ko pageidavo tai yra laipsniška integracija to, kas buvo tarp vyriausybiniai elementai į bendruomeninį e, metodą. Biudžeto dalis yra labai specifinė, techniška, bet mes sumažinome problemų kiekį, kurios būtų iškilę, jeigu ta tarnyba būtų veikusi, būtų sukurta visiškai atskirai nuo komisijos. Pavyzdžiui, numatytos konsultavimas su komisijos nariais dėl įvairių biudžeto skyrių, veikimo išlaidos, veiklos išlaidų finansavimas e, įgyvendinimo apibrėžimas, biudžeto įgyvendinimo apibrėžimas. Uh, garantijos. Tai yra numatyta, kad mm, gyvendinimą tikrins auditorumai, yra daugybė kitų mechanizmų, kurie iš esmės yra garantijos. Ir toliau mm, personalas, darbuotojai. Mes šioje dalyje sustiprinome nuostatas pavyzdžiui, dėl geografinio matmens ir lyčių pusiausviros kai kuriais atvejais grįžome prie pradinio pasiūlymo, tačiau ne visur, bet pasiekėme nemažai pažangos ir pasiekėme rezultato, kuris yra geras ir kuris parlamentui suteikia didžiausias įmanomas galės, kurių galėjome tikėtis. Nežinau, ar taryba pasiekė visko, ko ji norėjo. Uh, bet yra kiti aspektai, kuriuos paminėjo ponas Brokas, kalbėdamas apie darbuotojus. Taip pat parlamento kontrolės matmuo, jis yra labai svarbus. Yra dešimt punktų ir nuo pirmojo iki dešimto visi punktai yra svarbus. O dešimtame punkte iš naujo apibrėžiama tarp institucinės sutartis dėl bus finansavimo įvairių misijų biudžetas bus taps skaidresniu ir numatyta parlamentui priežiūros teisė, kontrolės teisė. Toliau apie dva, darbų tvarkaraštį. Darybos buvo labai sudėtingos, įvairūs komitetai dalyvavo, taip pat frakcijos turės visą tai e, peržiūrėti, tai tada priimsime sprendimą, ar parlamentas palaikys šį pasiūlymą. Ir Liepos mėnesį balsuosime dėl Broko Veržhofštato pranešimo. Svarbus, kad, svarbu, kad mūsų komitetas ir kiti susiję komitetai nebandytų iš anksto skelbti savo pozicijų ir na, palauktų Liepos mėnesio. Ir norėčiau pridurti, kad tai tą, ką ponas Brokas sakė, turime dirbti remdamėsi procedūromis, kurios dabar bus taikomos. Ir, o parlamento komitetai patys nuspręs dėl visų datų. Ačiū. Gracias, señor presidente. Eh, quisiera hacer dos tipos de comentarios. Ponas Salafranka. Ačiū pirmininkė. Turiu tik tai porą pastebėjimų. dėl diskusijų turinio, dėl paties pasiūlymo. Noriu visų pirma padėkoti mūsų dėrybininkams už jų atliktą darbą. Manau, kad jo dėka mes e, tikrai žengėme labai svarbius žingsnius priekin. Visų pirma, politinė vyriausios įgaliotinės atsakomybė parlamentui Tai yra labai svarbus dalykas. E, dar porą dalykų turėtų būti geriau paaiškinti, nebūtinai tai kritika mūsų pranešimo autoriams. E, buvo deramasi keturšalių pagrindų. Ar galima keisti tą dokumentą, tą sutarimą, kuris buvo patvirtintas, nes jeigu negalima siūlyti jokių pakeitimų, tuomet mes tik tai išvaistome laiką. Manau, kad uh, kai kam būtų labai naudinga išsiaiškinti, kad nevyktų du dalykai tuo pat metu. Visų pirma, reikia pasiekti politinio susitarimo. Ir toliau vyksta teisėkuros procesas pagal bendrą sprendimų prieimimo procesą. Parlamentas jame dalyvauja pakeitimai e, tarnautojų reglamentui ir finansavimo reglamentui, kai jie bus teikiami, turės na, remtis ar atsižvelgti į politinį susitarimą, kuris dar turės būti pasiektas. Taigi, Noriu pabrėžti, kad svarbiausia yra pasiekti to politinio susitarimo. Tai yra svarbiausias šio proceso elementas. Jei, kaip ponas Brokas sakė, Pakitimai yra įmanomi, nors nesminiai. Perskaitęs galiotinės pareiškimą, noriu pasidalinti keletų pastebėjimų, kuriuos galima būtų įtraukti į tą politinį susitarimą su kitomis institucijomis. Antra pastraipa. Ten kalbama apie BUSP stebėseną ir tai, kaip dalyvaus įvairūs komitetai tekste. Tai daroma nuoroda į biurą. Aš darau prielaidą, kad tai yra išplėstinis biuras tikriausiai. Ir jeigu taip, tai reiktų taip ir parašyti. Ketvirta pastraipa. Kalbama apie ypatingą grupę, kuri turėtų galimybę susipažinti su konfidencialiais tai dokumentais. Ir e, taigi taip yra pirmoji straipatė, o toliau sakoma, kad vyriausiai galiotinė teiks pakeitimus dabar galiojančioms nuostatoms. Pirmininkė, man atrodo, parlamentas turi dalyvauti tuose pokyčiuose ar, ar žinoti apie juos, o tai nenurodyta. Įgaliotinė turi įsipareigoti tai daryti. Toliau penkta pastraipa. Joje yra nuoroda į tai, kad delegacijų vadovai e, Europos Sąjungos delegacijų vadovai turėtų at, ateiti į parlamentą. Ir minimos tų šalių delegacijos, kurias parlamentas laiko strategiškai svarbiamis. Čia, atrodo, kalbama apie neformalų, neoficialų keitimąsi nuomonėmis. Aišku, tekste iš anksto nesuformuluojamas tokių susitikimų pobūdis, tačiau jeigu tie klausimai mūsų netenkins, galbūt galima kažką kitą pasiūlyti. Ir dar vienas dalykas. Jeigu parlamento siekiai nėra tokie aiškus, kaip atrodo, noriu priminti Jums, ką Jūs pasakėte plenarnėme posėdėje. Jūs kalbėjote apie tarnybą apie tai, kad būtų laikytasi, kad išliktų bendruomeninis metodas, darbo metodas. Ir buvo kalbama apie trečiąjį bus ramsti diplomatus. Ir buvo minėta, kad 60 procentų išorės santykių tarnybos darbuotojų bus institucijų darbuotojai. Taryboje yra 200 darbuotojų, o komisijoje 20 tūkstančių. Na, aš manau, kad čia atsiranda tokia neaiški šešėlinė sritis. Kaip užsitikinsime, kad valstybės narės, valstybių narių atstovus dalytų bent trečdalį darbuotojų, 60 procentų ir dar lieka 10 procentų. Nežinau, ar tai būdas užtikrinti lankstumą, bet man įdomu, ar dėrybininkai parlamento uh, atstovai apie tai kalbėjo ir galbūt galėtų tai paaiškinti. Toliau, procedūriniai dalykai. Matome, kad vyriausioji galiotinė, remiantis tuo, dėl ko susidarėta ir remiantis jo, jos pareiškimu, būtų gerai, kad jos tas pasisakymas, pareiškimas būtų pakeistas taip, kaip aš pasiūliau, kad mano pasiūlyti pakeitimai atsirastų jame. būtų gerai, jeigu Liepos mėnesį plenardėme posėdėje būtų svarstoma rezoliucija, kad taip pakoreguotume reikalingas procedūras, teisėkuros procedūras. Kaip su darbų tvarkaraščiu, Brokas minėjo, kad pirmadienis yra ta data, iki kurio Konstitucinių reikalų komitetas turi kai ką apsvarstyti. Būčiau dėkingas, jeigu pasakytumėte, kaip, pagal kokiais terminais mūsų komitetas dirbs. Spaudos konferencija. E, na, aš tikėjausi, kad mūsų kolegos visų pirma informuos mus, o ne nespaudos konferenciją surengs. E, meneer de voorzitter, collega's. Ačiū pirmininkė, kolegos. Visų pirma, noriu pasveikinti e, dėrybininkus Brokti ir Įfraštat su pasiektų rezultatu. Manau, kad mes tikrai pasiekėme daugiau, nei galėjome tikėtis e, prieš pradedantas dėrybas, kuomet nuomonės tikrai buvo labai skirtingos. Užtenka prisiminti, pavyzdžiui, skirtumą tarp parlamento ir tarybos nuomonių dėl biudžeto, dėl kontrolės, kurią parlamentas norėjo vykdyti tais biudžeto klausimais, kurie būtų susiję su mm, šios tarnybos suformavimu ir veikimu. Taigi Labai sveikinu visus tris darybininkus. Jau nemažai pozityvių aspektų ir akcentuota tai, kad 60 procentų šios tarnybos darbuotojų bus ES funkcionieriai, taip pat garantijos, kad delegacijų vadovus galėsime visų pirma išklausyti mes ir tik tuomet jų mandatas bus patvirtintas. Taip pat mm, garantijos, kad bus stipresnė kontrolė taikoma misijoms, kad parlamentas galės tarti savo nuomonę tvirtinant rinkimų stebėjimo misijų vadovus ir taip toliau. Visa tai labai pozityvūs elementai. Neigiami dalykai gal būtų tik tai krizių valdymas e, ir taikos stiprinimo elementai. Tai yra tai, kas bus šios tarnybos ateities darbai. Aišku, visų pirma, reikia galvoti apie bendrąjį susitarimą dėl šios Europos išras veiksmų tarnybos buvo numatyta Mm, kad bus atitinkamas padalinys, kuris palaikys ryšius su parlamentu, kaip kad numatyta sutartyje ir politinių ketinimų deklaracijai. Taip pat tas buvo išsakyta ir ryšiuose su nacionaliniais parlamentais. Aš manau, kad labai svarbu yra užtikrinti būtent tokį informavimo kanalą, kuris galėtų, pavyzdžiui, pateik, pa, suteikti pagalbą ir parlamentinėms delegacijoms, kurios vyksta į atitinkamas valstybės, kad būtent tos, um, tos tarnybos delegacijos vietoje galėtų suteikti pagalbą parlamentarams. Mes, um, aišku, galime tikėtis, kad tie, um, tie dar neišspręsti klausimai bus išspręsti pozityviai. Dabar dėl tvarkaraščio. Labai svarbu, kad e, svarbiausi sprendimai būtų priimti jau Liepos mėnesio plenarniai sesijai. Ar bus įmanoma patvirtinti visą tekstą, tai dar mm, matysime ateityje. Aišku, viskas priklausys nuo to, kaip visos dėrybos vyks mm, ar bus įmanoma viską patvirtinti jau Liepos mėnesį. Manas Lafranka, jeigu teisingai supratau, būtent ir kalbėjo apie tą kelią, galimą kelią, kad mm, būtų tvirtinama mm, pagrindiniai elementai, atitinkamai galbūt rezoliucijoje, kad būtų galima būtent jau Liepos mėnesį patvirtinti pagrindus Aišku, tam reikės um, geros valios daug parodyti, bet aš manau, kad mes tos geros valios turim pakankamai. Manau, kolegos, um, neišvengiama yra tai, kad um, naujųjų institucijų formavimas, kaip numatyta Lisabono sutartyje, pirmųjų tekstų parengimas, pirmosios diskusijos dėl uh, šios tarnybos. Tai vyksta konstatuojant tam tikrą tuštumą, tuštumą, kai eina kalba apie ES atstovavimą tarptautinėje arenoje. Taigi aš manau, kad tą tuštumą reikia užpildyti kaip galima greičiau ir manau, kad tos mūsų valios pakaks tai padaryti. Ačiū. Noriu pabrėžti vieną dalyką. Panas Kuper kuris turi atvykti, negali atvykti, jis turės, turėsime sutikimą atidėti kitam kartui. Aš dėkoju už visų supratimą to klausimu. Dabar, ponė Lunačiak, suteikiu žodį. Greens, uh, group, like to... Žaliųjų vardu Taip pat e, noriu padėkoti trims darybininkams, iš kurių du yra čia už jų atliekamą darbą viso parlamento vardu. Aš manau, kad diskusijos tikrai buvo nelengvos, kaip ir kiti kolegos. Aš iš pradžių nesitikėjau, kad bus įmanoma pasiekti tiek daug. Aišku, mes tikėjomės, mes vylėmės, kad tai būtų įmanoma padaryti, tačiau garantijų nebuvo, taigi labai džiaugiamės tuo, kas yra pasiekta. Mūsų frakcija labai džiaugiasi, kad padaryta didžiulės pažangos daugeliu klausimų. Dėl skaidrumo, dėl informavimo, dėl prieigos prie informacijos. Aš nekartosiu su to, ką kolegos jau pasakė. Dėl dviejų deklaracijų kurias Ašlan pasakė, kad pateiks plenarniai sesijai, kurios bus paskelbtos ir oficialiame žurnale. Uh, Galbūt e, jos nėra šimtų procentų privalomas, bet bent jau jos e, bus labiau oficialaus pobūdžio nei paprastos deklaracijos. Trys dalykai mums buvo įtin svarbus ką buvo, manau, įmanoma užsitikrinti e, dėl finansinės priemonės ir vystimosi, kad tai liktų komisijos rankose. Man atrodo, tai buvo labai svarbu ne tik tai daugeliu, kurie esame čia, bet bendrai daugeliu tų, kas žino, kaip veikia institucijos, kad vystimasis nepatektų uh, į, į situaciją, kuri būtų tarsi antrinė, tarsi žemiau išorės santykių. Mes visi žinome, kokie čia grėstų pavojai. Um, Aštons pasiūlyme, iš tarybos pusės pirmame pasiūlyme nieko nebuvo apie žmogaus teisės ir mes uh, vis tik tai pasiekėme, kad ir būstinėje būtų žmogaus teisų padalinys, bet ir kad kiekvienoje, kiekvienoje delegacijoje būtų žmogaus teisų padalinys. Ir iš tikrųjų, kaip žmogus, kuris dirbo daug pilietinės visuomenės vardan, žinau, kaip tai yra svarbu kovoti už žmogaus teisų teisių aktyvistus, pilietinės visuomenės aktyvistus, um, tuos, kurie stengiasi užtikrinti žiniasklaidos laisvę, kaip yra svarbu jiems, kad kiekviena delegacija bus žmogus atsakingas už jų klausimus, kuris tikrai juos išklausys ir pasistengs padėti užtikrinti, kad jų teisės būtų gyvenintos. Kitas dalykas dėl personalo ir lyčių lygybės, kad tai bus užtikrinta, tai aš manau, um, išorės veiksmų diplomatijos rytyje uh, yra labai retas atvejis. Aš nežinau, ar yra tokių išorės veiksmų tarnybų, diplomatinių tarnybų, kur būtų vyru ir moterų lygybė. Nežinau, aš dar tokio nemačiau. Kanados? Gal daug ten moterų, bet uh, vienos kažkokios atstovybės tikrai nepakanka, kad užtikrintume vyrų ir moterų lygybę. Jau ir 30 procentų, trečdalis jau būtų gerai, bet siekime, kad būtų 50-50. Taigi, lyčių lygybė labai svarbu, taip pat ir geografinis paskirstimas yra labai svarbus, kad būtų mm, visų valstybių narių tolygus pasidalymas. Taip pat yra pažangos siekiant tinkamos struktūros mm, BSGP misijoms ir komisijos mintis buvo tokia, kad BSGP būtų ne vien tik tai tarybos rankose, bet kad ir komisijos rankose taip pat ir to iš dalies pasiektame. Žaliai, aišku, norėjome šiek tiek daugiau, kad būtų mm, krizių valdymo elementas ryškesnis, tačiau yra dar tokia opcija. Ir mm, atsižvelgiant į tai, kaip Catherine Ashton elgėsi, kaip aplinkiniai, kaip koks yra palaikymas, vis tik tai yra vilties, kad bus daugiau ES matomumo krizių prevencijos, e, konfliktų prevencijos krizių valdymo e, ir sprendimo e, humanitarnių veiksmų srityje. Aišku, aš norėčiau nuolatinių politinių pavaduotojų, kol kas to dar neturime, na, bet aš manau, galime susitaikyti su tokiu variantu. Ir politinio generalinio sekretorijos nebus, kas, mano manimu, irgi labai gerai. Taigi, mes daug ko pasiekėme, labai ačiū už tai. Dabar dėl tvarkaraščio, man atrodo, būtų labai gerai, jeigu viskas pradėtų judėti. Būtų labai gerai, kad jau Liepos plenarnėje sesijoje būtų susitarimas ir mūsų frakcijoje palaikys tai dėl biudžeto ar dėl personalo nuostatų. Man atrodo, čia turi būti pritaikytos tinkamos parlamentinės procedūros ir todėl aš dėl tų klausimų abejoju, kad mes iki Liepos suspėtumėm, bet aš manau, kad iki rugsėjo spalio gal spėsime vis tik aš manau dar turi vykti dėrybos su Ashton ir šiuo klausimu, nes dar viskas neišspręsta, bet didžiulis žingsnis į priekį yra padarytas. Ačiū labai. Ačiū, kadangi parlamentarai yra žmonės, tai reikia ginti ir mūsų kaip žmogaus teisės bendraujant su kitomis institucijomis, panas Tenek. Ačiū pirmininkė. Mano frakcija laikosi kiek kitokios pozicijos. Mūsų pozicija galbūt nėra vientisa, bet bet kokiu atveju dėkojame dėrybininkams už puikų darbą, ginant e, Europos parlamento vaidmenį. Galbūt mes turėjome kiek kitokių minčių, kaip turėtų atrodyti ta. Ta tarnybą, galbūt mūsų patys e, blogiausi lūkesčiai išsipildė. Aš suprantu, kad pane Ešta nori palikti tam tikrą palikimą, taigi ta tarnyba tarsi taps jos kūdikiu. Aišku, viskas dar tik prasideda. Mes tikimės, kad tarnyba pradės dirbti spalio mėnesį. Galbūt aš esu per, dėli, per nelik didelis optimistas. reikės patvirtinti tos tarnybos e, įsteigimą kai kuriuose valstybėse. Pavyzdžiui, mano šalies parlamentas neturi um, visų įgaliojimų nagrinėti ambasadorių kandidatūras Reikėtų pagalvoti apie bendro sprendimo prieimimo taisyklės, analizuojant bendrą užsienio ir saugumo politiką. Dėl misijų biudžeto analizavimo misijas tiesiogiai apmoka valstybės narės. Ir aš pastebėjau, kad labai nedidelis vaidmuo tenka uh, nacionaliniams parlamentams. Aš manau, kad tai vis dėlto turėtų būti svarbu, ypač po to, kai išyra vakarų Europos parlamentinė asamblėja. Kyla pavojus, kad e, nebus patenkinti nacionaliniai parlamentai dėl jiems tenkančio vaidmens. Na, dėl užsienio reikalų ministrų jie tarsi palikti nuo šalyje ir aš manau, kad tikrai labai teisinga mintis buvo jos įtraukti. Buvo pasiūlyta panaikinti nacionalinius biurus. Jeigu teisingai tai supratau, tai tikrai dėl to apgailę stauju. Aš visą laiką laikiausi tokios nuomonės, kad e, samdant darbuotojus turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys jų asmeniniams savybėms, ne geografiniai kilmiai. Aš išvelgiu tam tikrų nenuoseklumų tame dokumente. dėl Europos parlamento specialaus komiteto. Ir dėl Junktinės karalystės ir Prancūzijos atstovavimo panašu, kad tame specialiame komitete nebus nei vieno Junktinės karalystės ir Prancūzijos atstovo ir tai yra didžiulis geografinis disbalansas. Na, mano atstovaujama šalis yra tikrai susirūpinusi dėl tos tarnybos. Mums neaišku, koks vaidmuo teks nacionaliniams konsuliniams institucijoms. Ačiū. Toliau panas Vigenin. Koordinatorius, prašau. Ačiū pirmininką, labai trumpai. Kaip pastebėjau, iš esmės mes sutarėme dėl dėrybų rezultato. Mes visapusiškai remiame tą poziciją, kurią išsakė ponas Gutieri. Mes manome, kad labai svarbu, kad darbai baigtųsi iki Liepos mėnesio. Aš suprantu, kad tai bus sunku įgyvendinti, bet vis dėlto. Uh, Jeigu sustarimas buvo pasiektas, jeigu siekime susitarimo, tai reikės e, platesnių diskusijų, ypač dėl personalo. Aš manau, tai yra labai svarbu, jeigu norime, kad ši tarnyba pradėtų savo veiklą po vasaros atostogų. Ačiū toliau, panas Arijus Valski. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Ir noriu atsiprašyti Almaro Broko, jis jau išklausė mano pastebėjimus. Noriu pakartoti tai, kas jau buvo pasakyta, kad mes turėtumėme pasveikinti mūsų atstovus, kuriems teko dalyvauti šiame sudėtingame dėrybų procese Nežinau, ar iš tikrųjų kalbame apie 3,5 institucijos. Aš manau, kad parlamentas yra 1,5 institucijos, taigi iš viso gaunasi keturios. O, kadangi, o kai tu vadovauji, tai, tai, tai na, institucija svarba dar išauga. Taigi, bendruomenės darbo metodas. Man labai džiugu, kad čia pasiekta sėkmės. Ir bendrai užsitikriname daugiau atsakomybės ir politinėme, ir biudžeto kontekste, nors na, situacija dar nėra ideali. Jei vertintume, kur esame, kur buvome iki Madrido ir kur esame po Madrido susitikimo, būtų pravartu parengti atskirą dokumentą, lentelę, kad noriu, kad sekretariatas tą ir padarytų. Afetas gegužės trečiąją ir Madrido versiją. Taigi, ar stiklinė e, puspilnė ar pustuštė? Na, ji pilnesnė nei anksčiau, bet ji tikrai nėra pustuštė. Aš nežvelgiu taip toli į praeitį, kaip Elmaras Brokas, bet mūsų komitetas visada buvo plataus užmojo komitetas. Ir aš visada žavėjausi Elmaru Broku jis visada bandė boksuotis ne, ne savo svorio kategorijoje. Bet aš noriu kreiptis į jį, dėl to, kad prisimenu tuos laikus, kai Elmaras kovojo, nesakysiu su kuo, bet kovojo už svarbų parlamento ir komiteto vaidmenį užsienio reikalose ir siekė ambicingesnio užmojo. Manau, kad mes susitikriname reikalingus svertus ir galime tą stiklinę pripildyti dar labiau, nei netgi Madrido versijoje. Taigi esu nusiteikęs pozityviai, giriu Veržhofštatą ir Broką, vis dėlto turiu nurodyti du trūkumus, kuriuos išvelgiu. Politinė atsakomybė nukenčia, nes nėra politinių nes nėra politinių deputų pavaduotojų ir nežinau, ar ta rotacinis tas pirmininkavimas ir pirmininkai ateinantis į, pirmininką, į mūsų komitetą e, tai patvirtins, na, padaryta, kas ge, pasiektas geriausias įmanomas sprendimas, bet jis nėra iš tikrųjų pats geriausias. Dar vienas dalykas. Tikriausiai jūs nustebins mano požiūris. Taigi, geografinis atstovavimas ir kaip išvengti rizikos, kad naujoji diplomatinė tarnyba nuo pat pradžių taptų 27 AS narių, o ne 15 AS narių tarnyba. Na, tokia rizika išlieka. Tačiau vėlgi noriu sveikinti Elmarą, nes pasakyta, kad reikia, jog visos valstybės narės būtų tinkamai atstovaujamos, bet noriu Jums priminti, kad komisijos personalo taisyklė, taisyklių 26 straipsnėje ta nuostata jau yra šita, taigi nieko nauja. Tačiau nauja yra papildomos priemonės, kurios būtų skirtos ištaisyti susgalimus netoligumus. O jeigu visi tikslai bus įgyvendinti tik 25 procentais. Tas pats bus po trijų metų. Vertinant reglamentų septyniarių metų galiojimo patirtį. Ar mes, mes nepasiekėme kai kurių tikslų? Kalbu apie personalą. Noriu pacituoti Žano Moni E, kuris sakė, kad nieko nėra neįmanoma. Na, nieko nėra neįmanoma tokiam žmogui kaip Brokas. Na, negaliu pakeisti moni memoarų, bet noriu pasakyti, kad niekas nebus tvaru be institucijų. Taigi nieko negalime pasiekti be žmonių, tačiau kita vertus tvarumą, testinumą gali užlikti ištikrinti tik institucijos. Kodėlgi nepasitelkus 2004 metų reglamento? Mano argumentams pritarė 36 nacionalinės delegacijos iš įvairių frakcijų, iš 15 valstybių narių atstovaujančių 261 parlamento narį. Norėčiau pasakyti, kad mes visi norėtume balsuoti už kompromisą, kurio buvo pasiekta. Tai, ne, tai tik pradžia, o ne pabaiga. Po to seks procedūra. ir po to mūsų visus sprendimus taip pat turės vertinti taryba, jei neklystu, taip. Dar vienas dalykas, būtų gerai žinoti, koks yra šio susitarimo teisinis statusas, ar jis yra saistantis, ar jis bus saistantis ponios Ešton įpėdiniui. Galbūt būtų naudinga viską surašyti teisiškai saistantį tekstą Ir, aišku, čia turime ir tos du reglamentus. Ir noriu atsakyti ponui Tenokui. E, nesipriešinkite nuopelnams ir geografiniams atstovavimui. E, nuopelnai nėra geografiškai neutralus kriterijus. Noriu informuoti vertėjus, kad jie pasiliks gyvė 15.7, o po to jie išeis. Ir dar yra trys kolegos norintys užduoti klausimus. Ir po to ponas Brokas užbaigs diskusiją. Dabar noriu paprašyti delegacijų pirmininko pono Anjies kalbėti. Eh, presidente, eh, no voy a entrar en el fondo de la cuestión. Afortunadamente ha habido mucho consenso en general en las. Ačiū pirmininkė. Um, nesileisiu į klausimo esmę. Džiaugiuosi tuo, kad yra konsensusas, kaip parodė pasisakusių kolegų nuomonės. Aš taip pat labai sveikinu mūsų dėrybininkus ir kaip saldemokratas labai mm, sveikinu pana Galtierį, kuris mus puikiai atstovavo, bet taip pat ir Giferhofštat ir Elmar Brok sveikinu. Gerai pagalvojus, manau, vos vos keli mėnesiai organizavimo komun... šios tarnybos ir štai, ką mes esame pasiekę iš tikrųjų ir finansinis statutas ir, ir kitos nuostos yra apibrieštos, yra kūrėjami pagrindai šiai tarybai. Tačiau aš paprašiau jūsų galimybės pasisakyti, kadangi esu. Kadangi pirmininkauju parlamentinių ryšių forumui ir Liepos 6 dieną įvyksta tarptautinių delegacijų vadovų konferencija, kuri ypač domisi uh, galimybę Europos išorės veiksmų tarnybą panaudoti savo kasdienėme darbe. Panas Broks, panas Galtieri gali tikrai pasikliauti mumis kaip tvirtais sąjungininkais, kurie parems šį e, reikalą, šį klausimą ir mes todėl labai norėtumėm, kad Liepos 7 dieną apsilankytumėt mūsų konferencijoje. Ja. Pane Lezink. Ačiū. Aš esu tikrai labai dėkinga dėrybininkams, kurie daug pasiekė, bet GUE frakcijos vardu aš tikrai negaliu kalbėti taip džiaugsmingai kaip kiti komiteto nariai. Mes manome, kad tas susitarimas, kuris buvo pasiektas Madride, užkirto kelią šviesiai užsienio politikos ateičiai. Tame sustarime yra dalykų, kurie vienas kitam prieštarauja. Mes norime tarsi apjungti civilinės ir milita... karinės struktūras, mano požiūriu, tai yra neįmanoma. Nebus sukurta demokratinė išorės santykių tarnyba, tai yra neįsivaizduomas dalykas civilinė išorės santykių politika yra esminė, bet ji nustumta kažkur tai į šalį. Reikėtų pagalvoti ir apie saugumo tarnybų apjungimą. Man atrodo, demokratinė prasme tai yra neįmanomas dalykas. Taigi mes esame nusiteikę labai kritiškai. Ir baigdama noriu pateikti klausimą ponui Brok. Jūs sakėte, kad tie, kas gali susipažinti su slaptais dokumentais, ateitie jų bus daugiau tokių žmonių. Ir aš norėčiau pasitirauti, ar čia tam išrinktų ratui priklausys ir guoja NGL frakcijos nariai. Ačiū. Now, uh, Gžib, Ačiū dabar ponas Gžib. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie kolegų ir pasveikinti atstovus šiuose dėrybose. Ypač noriu pasveikinti poną Broką. Mes norėjome konkrečių dalykų nuo pat pradžių ir svarstėme juos mūsų komitete, taigi mes juo labai džiaugiamės tais dalykais. Daug jau buvo pasiekta. Aš dirbu žmogaus teisų komitete ir džiaugiuosi, kad kiekvienoje delegacijoje bus po asmenį, kontaktinį asmenį atsakingą už žmogaus teisų klausimus, už NVO. turi būti garantijos žmogaus teisų aktyvistams, kad bus vienas žmogus, kuris su jais šnekėsis išorės veiksmų tarnybos delegacijose, kuriuos jie galės kreiptis pagalbos. Na, sakyčiau, kad pasiekėme labai daug iš to, ko norėjome. Uh, galbūt nėra šimto procentų, kadangi nėra dar visų uh, lyčių lygybės garantijų, taip pat ir geografinės pusiausvėros mes siekėme, taigi aš prisijungiu prie to, ką kolegos pasakė pirmai. Um, kalbant apie 2013 metus, aišku, į tai orientuojamas personalo uh, Nu, planas. Tačiau aš dar labai gyvai prisimenu mūsų įstojimą ir tuos apribojimus, kurie buvo pritaikyti mūsų darbo jėgos judėjimui. Buvo žadama tą perinamą laikotarpį sutrumpinti, paskui, žinom, dėl ekonominių problemų, kai kur tas laikotarpis ir iki galo galiojo. Taigi aš dabar irgi galvoju apie tai, kai skaitau tuos dokumentus. Uh, Taip pat aš noriu visiško aiškumo dėl formuluočių, ypač kai eina kalba apie, pavyzdžiui, institucijų kompetencijas, tvirtinant e, personalo skaičius kiekvien, delegacijos iš kiekvienos institucijos pusės. Būtent ką ponas Elafranka pasakė, mūsų užduotis gali tapti labai už, sudėtinga, jeigu visko iš anksto tinkamai neapgalvosime. Ir dabar pranešėjams klausimams, klausimas, gal galėtumėt patiks. gyvenime, kaip viskas atrodys. Ar bus kažkoks vyriausios įgaliotinės suteikiamas mandatas, ar jis bus suteiktas kažkokiam ministrui, kuris atstovaus trojką, ar mes turėsime kažkokį tai kitą mm, atstovavimo procesą, tą skirimo procesą, kuris tenkintų ir parlamentą, ir pirmininkančios valstybės užsienio reikalų ministrą, ar bus kažkaip tai trojka atsiskaitys mums ar ne. Gal galėtume tuos klausimus patikslinti. Ir paskutinė mano pastaba. Manau, kad nacionaliniai parlamentai neįtraukti į procesą ir dėje nacionaliniai parlamentai mus labai kritikuos, nes jie visiškai neįtraukti į bendrą procesą. Aš labai pritariu mm, kolegai, kas apie tai užsiminė. daug žinau apie tas problemas ir iš savo patirties galėčiau daug kuom pasidalinti. Prisimenu, kai dirbau, mm, kai buvau nacionalinis aš, parlamentaras, aš tikrai galiu daug ką papasakoti jums apie tai. O dabar pono Broko paprašysime apibendrintai per septynės minutės viską papasakoti. Ačiū, pabandysiu. Darybinių partnerių pareiškime parašyta, kad e, visos pusės turi pasistengti gauti atitinkamos institucijos pritarimą. Tai reiškia, kad e, tas darybinis sustarimas kol kas teisiškai dar nėra saistantis, kaip po toks savaime saistantis. Tai buvo pirma pastaba. Dabar antra pastaba, dėl, kurią pasakė panas Salamanka, dėl teisėkuros procedūros Na, darbuotojais nu, su tuo susiję tik labai ribotai. Galbūt bus išbraukti kai kurie straipsniai. Aišku, yra galimybė, kad bus pakeitimų. Ieškant susitarimą reikia atsižvelgti ir į kitą pusę. Reikia visą laiką įvertinti rizikas. Tai labai svarbu dėrybose. Dėl politinės deklaracijos klausimo. Ten yra, turime omeny biurai, AFET ir biudžeto komiteto grupės ir tai galima pakeisti tik bendru susitarimu. Mes susitarėme, kai bus priimami politiniai sprendimai, bendr, bendroje užsienio ir saugumo politikoje bus konsultuojama ir su biudžeto komitetu bet už užsienio politiką atsakingi mes. Na ir mes, aišku, dėl to dėrėmės. Buvo patiktas klausimas dėl slaptų dokumentų. Čia reikėtų vadovautis tarp institucinių susitarimų dėl penkių asmenų komiteto. Susitarimą galima pakeisti tik visiems pritarus, visoms pusėms pritarus, taigi to sustarimo neįmanoma pakeisti tam nepritarus Europos parlamentui. Tas sustarimas paskutinį kartą buvo pakeistas prieš 6, 7, 8 metus. Na, dėl konsultavimuose su Europos parlamentu. Panas Albertinė apie tai diskutavo su pane Ešton. Iš pradžių buvo kalbėta apie neoficialų, neformalų konsultavimąsi, bet mes sakėme, kad tai ne tas pats, kas yra klausimas, hearing, kuris paminėtas sutartyje. Dabar yra įtraukti žodžiai in camera. Na, mes gavome tik vieną dalyką, kurio siekiame. Iš esmės, turinys nesikeičia kai vyko neoficialus susitikimas ir buvo apsikeista nuomonėmis. Apie tai buvo kalbėta. Buvo... Na, o dabar bent 60. Tas klausimas susijęs su 60 procentų ES pareigūnų bei laikinų pareigūnų, taip pat ir nacionalinių komanduotų darbuotojų, kurie galėtų būti policininkai arba karininkai dirbantis tam tikrose misijose. Na, egzistuoja tam tikra veiksmų laisvė, manevro laisvė. Kai kuriais atvejais gali būti ir daugiau nuolatinių pareigūnų, negu kad 60 procentų. Man atrodo, kad tai būtų problema. Mes jau sustarėme, kad komandiruoti pareigūnai dirbtų tik specialiais tam tikrais atvejais. Tai užtikrins, kad e, šioje tarnyboje nebus pernelik daug prastai apmokamų nacionalinių darbuotojų. Tarnyboje dirbs ES pareigūnai. Mes diskutavome su frakcijos pirmininku, pranešėju, biudžeto ir deve komitetų pirmininkais. Šiandien 13 valandą Aš buvau susitikęs su EPP frakcijos nariais dirbančiais AFET komitete. Informavimo procesas tebe vyksta. Na ir tikrai nepatikėsiu, kad vien tik tais taryba turėtų renkti spaudos konferencijas. Noriu padėkoti poniai Nats. Aš tikrai nežinau, ar mes turėsime paskelbti deklaraciją Be abejo, mes turėsime šitą patikslinti, pavyzdžiui, savokas. Bet tai turėtumėm daryti net ir tokiu atveju, jeigu nebūtų deklaracijos. Taip aš svarbu, kad tos savokos būtų pat, patikslintos biudžetos rytyje. Pritariu tam, ką pasakė panas Salamanka. Jo pastaba tikrai labai pravers ateityje. Labai svarbu, kad būtų užtikrintas politinis atsiskaitomumas, atsekamumas. Valstybės e, reikėjo daugelio metų, kol susiformavo tradicijos, politinės tradicijos. Na, o tas politinis pareiškimas tai vis dėlto nėra teisinis dokumentas. Mes negalime imtis tokių veiksmų, kurie nenumatyti sutartyje, nes kitaip kiltų problemų. Gali būti taip, kad patvirtinamos įvairios deklaracijos, pareiškimai Na, o taryba patvirtina ir savo protokolą arba patvirtina tarybos sprendimą. Ir tai būtų labiausiai saistantis dokumentas. Tikrai nežinau, ar mes turėsime pakankamai pajėgumų pasiekti visko, ko norime. Tikrai nežinau, ar galiu pritarti viskam, ką pasakė pane Nats. Bet kokią atveju mes visų pirma pateiksime pranešimo projektą. Pirmininkė, siūlyčiau, kad jūs nustatytumėte, kad pakeitimai būtų pateikiami iki antradienio. Ne iki pirmadienio, iki antradienio vis dėlto. Uh, atsargumo dėliai reikėtų tokios datos kaip antradienis. Pone Liūnačiak, dar kartą noriu kuo nuoširdžiausiai padėkoti už jūsų pastabas. Jūs labai teisingai pastebėjote, kad mes nekalbame atskirai apie plėtros politiką, vystimos politiką ir išorės santykių politiką. Yra siekiama tas skirtingas politikos kryptis koordinuoti. kada turėtų pradėti veikti tarnyba. Gruodžio 1. Ir aš manau, kad ta data yra visai reali. Nemanau, kad esminis vaidmuo tenka pareigūnų darbinimo nuostatoms. Viskas priklausys nuo biudžeto patvirtinimo. Kai kurios perinamo laikotarpio taisyklės gali būti pakankamai sudėtingos. Na, bet jau nebe mūsų reikalas. Mes turėtumėm sukurti prielaidas tarybai priimti sprendimą. Su pranešėjais šiandien mes kalbėjome apie tai, kad plenarinė sesija sprendimas dėl darbuotojų darbinimo turėtų būti priimtas po tarybos sprendimo prieimimo. Labai svarbu, kad, mus, kad taryba, atsiprašau, mūsų neapgautų. Mes irgi turime turėti tam tikrų svertų savo rankose. Tikrai nereikėtų visko pernelyg užvilkinti. Mes ir toliau laikysimės to paties susitarimų paketą dėl biudžeto kontrolės. Ji yra susijusi ir su išorės santykių politika. Tarybai pirmininkaujantis šalis į procesą taip pat įtraukta pagal džentelmenų susitarimą. Tame susitarime viskas labai aiškiai surašyta. biudžete yra atskiras skyrius tokiems tikslams. Na, o dabar dėl atstovų. Mes sustarėme, kad bus trys komisarai. Mes nenorėjome generalinio sekretoriaus. Tokia buvo mūsų išeities pozicija. Nors to siekia komisija mes norėjome atstovų, kurie atstovautų tarybą. Taryba nusprendė, kad pagal tarybos statutą pirmininkaujantį šalis keičiasi. Na, o turėtų būti atstovaujama pirmininkaujantį šalis ir kitos dvi pirmininkaujančio trejato šalis. Taigi vadovaudam, turėtų būti vadovaujamasi tarybos statutu ir ypač 33 straipsniu, kur kalbama apie ypatingą atstovavimą. Taigi, man atrodo, kad tai yra visiškai aišku. Dėl geografinio balanso jau kalbėjau. Darbuotojai turėtų būti samdomi ne vien tik pagal geografinius kriterijus, bet ir pagal e, savo asmeninės savybės. valstybės narės turi ir veto principą. pagal tą mūsų sutarimą. Nežinau, ką dar galėčiau pridurti. Toliau panelizink. ES neturi jokių slaptųjų tarnybų, mes neturime jokių ketinimų ir teisinio pagrindo įsteigti saugumo tarnybą. Taigi, man atrodo, kad jūsų argumentai neturi jokio pagrindo. Ačiū.